Kalbėsiu ispaniškai. E, labas rytas. Aš norėčiau pasveikinti poną Mihailą Jenelidze, Gruzijos užsienio reikalų ministrą, atvykus vizito į Europos parlamentą praėjus vos savaitėj, po to, kai komitetas balsavo rekomendacijai tarybai ir komisijai ir EIVT dėl rytų partnerystės rengiantis 2017 lapučio vadovų sutikimui. Noriu pabrėžti tai, kad Gruzija yra viena iš pagrindinių mūsų rytų partnerystės partnerių, galvojant apie ES bendarbiavimą ir mes visuomet ieškome būdų išplėsti bendarbiavimą su Gruzija, sustiprinti esamus bendarbiavimo metodus. Ir dabar, negaišindamas laiko, iš karto suteikiu žodį ministrui. Dear Chairman, uh, honorable members of the European Parliament. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento dariai, gerbiami svečiai, ponas ir ponai, man tikrai džiugu ir garbė būti čia, kreiptis į Jūs, pakalbėti apie mūsų bendrą dabartį ir ateitį. Gerbėjim komiteto nariai, noriu padėkoti Jums už suteiktą galimybę šiandien kreiptis į Jūs. E, paskutinė ataskaita dėl rytų partnerystės patvirtinta didelė dauguma šiame komitete yra dar vienas jūsų e, ryšto dirbti su mūsų Europos dalimi įrodymas. Noriu padėkoti jūsų komitetui, e, bendram pranešėjams ir šešėliams pranešėjams dėl parengto pranešimo, dėl kurios balsavote praeitą savaitę. Tos vizijos, kas, tos nuomonės, kurios išsakytos pranešime, yra tos, kurių reikia rytų partnerystiai e, šiandien ir aš tikiuosi, kad tikrai galėsime toliau dirbti pagal rytų partnerystę daug metų dar į ateitį. Aš noriu taip pat pasveikinti jūsų ES 60-mečiu. Tikrai daug ko yra pasiekta per tokį laikotarpį, e, tai kas stabilumas yra užtikrinti Europoje pradėta vakaruose, sėkmingai išsiplėsta į Europos vidurius ir rytus. Ir tikrai čia net sunku patikėti, kad vos prieš 27 metus Vokietija buvo padalyta. Vokietijos vienybė, e, Europos vienybė, tokie dalykai yra dar tik tai viltis mūsų regione. Ir mes e, tikrai džiaugiamės tuo, kad 80 procentų Gruzijos žmonių remia remia europinę integraciją. Tai tikrai mm, unikalus pasitikėjimas Europą ir mūsų ateities ateitimi ir tam mes, tuo mes džiaugiamės jau porą dešimtmečių. Europos integracija buvo Gruzijos e, e, progreso pagrindinis variklis dar nuo dešimto dešimtmečio vidurio. Iš tikrųjų, Gruzijos demokratinės transformacijos yra su europinių aspiracijų rezultatas, su, tą sakau, su pasididžiavimu. Ir dar svarbiau, per pasarosius trejus metus mes užbaigėme daugelio užmojų įgyveninimą, ką, kas buvo numatyta rytų partnerystės politikoje. Pasirašėme um, asociacijos susitarimą, tai yra iš tikrųjų taip pat ir, ir, ir išsameusia, giliausia um, ekonominės bendradarbiavimas bendradarbiavimos visa e, sutartis ir e, integracijos procesas juda į priekį. Iš tikrųjų, uh, galvojant apie Gruzijos politinius, ekonominius ir socialinius klausimus, viskas juda į priekį. Mėly bičiuliai, šiandien Europos integracija ne vien tikrai užsienio politikos tikslas, tai taip pat ir e, vidaus politikos prioritetas. Mes po truputėlį judame gyvendinant asociacijos darbo tvarkę ir jau pereiname prie naujos darbo tvarkės, kuri yra dar platesnių užmojų, įparengta kartu su pilietinė visuomenė pirmą kartą bendradarbiaujant. Mes turime naują konstituciją, kuri buvo parengta per atvirą skaidrų procesą, glaudžiai bendarbiaujantis su Venecijos komisija. Aš noriu pacituoti Venecijos komisijos išvadas. Konstitucijos reformos procesas užbaigia Gruzijos politinės sistemos evoliuciją link parlamentinės sistemos ir sukuria labai svarbu žingsnį link šalies konstitucinės antvarkos konsolidavimo ir pagerinimo siekiant demokratijos įstatymo viršienybės ir pagrindinių teisių e, įtvirtinimo. Citas pabaiga. Gruzijos demokratija šiandien yra kaip niekad stipri. Ir žiniasklaidoje 37 e, punktais mes pakilome pagal žurnalistų be sienų organizacijos vertinimus ir galvojant apie teismų sistemos nepriklausomumą, taip pat galime girtis rezultatais. Gruzijos Rusijos ekonomika yra atviresnė, skaidresnė, švaresnė nei kaip bet kada anksčiau. Mes gal, apie korupciją pagal Heritage fondą pasistumėjome viršų 38 vietomis. Iš tikrųjų džiugu, kad mes galėjome pasiremti geriausią Europos praktiką. Mes greitai uh, užbaigsime uh, atviros valdžios biudžetą E, programą, tai irgi yra labai svarbus pasiekimas. Žmogaus teisės, aišku, yra visų mūsų gyvenimo reformų pagrindas ir tai atsispindi ir Gruzijos visapusiškoje žmogaus teisų strategijoje. Mes sprendžiame diskriminacijos klausimus, mes prisijungiame prie konvencijos dėl kovos su būtiniu smurtu ir smurtu prieš moteris, mes geriname rodiklius šiose srityse. Gruzija integravosi su ES vidaus rinka, kaip niekada anksčiau, kaip kiek yra mas, Ir ypač galvojant apie standartizacijos, metrologijos, akreditavimo, fitosanitarnių, sanitarnių priemonių derinimo srityje, intelektinės nusavybės, konkurencijos, mūtų srityse, priekybos santykiai labai smarkiai yra e, suartėję su ES. E, Gruzija, ES yra didžiausia partnerė, eksportas ir bendra priekyba stabiliai auga. Taigi visos šios priemonės ir tvirtos vidaus reformos leido pas, praeitais metais paskatinti ekonomikos augimą ir dabar Gruzija džiaugiasi rezultatais. Pagal paskutinius skaičiavimus, pagal e, e, BRD. Gruzija yra a, a, e, valstybių judančių link vakarų ekonomikos a, ant antros bangos lyderė. E, BRD investicijos ir veikla Gruzijoje e, vienam gyventojui sudaro e, didžiausią skaičių palyginti su visomis kitomis valstybėmis, kurie veikia. Pas investicijų bankas taip pat pradėjo savo, gyventi savo priemonę ir projektą, kur šimtai milijonų eurų bus skirti. Fina, iš tikrųjų, mūsų programos puikiai gyvenamos, ekonomikos augimas turi stiprėti padėti ir reformas paskatins privačias investicijas, produktivumo augimą, pagerins mūsų eksporto konkurencingumą. Tai yra MFS e, įvertinimas iš praeitų metų, kur sveikinamos struktūrinės reformos Gruzijoje ir reformų prioritetai, iš tikrųjų siekiant didinti viešo sektoriaus investicijų, gerinti verslo aplinką, gerinti švietimą, gerinti valdyseną. Gruzijos ekonomikos pažanga yra pastebima ir tarptautinių reitingų reitingo agentūrų. Iš tikrųjų, um, į, nuo B3 prie B2 mes, mūsų reitingas yra pagerintas, įvertinus mūsų atsparumą šokams. Uh, kartu su ekonomikos integracija dar Gruzija stumėsi ir struktūrinės integracijos ryties Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, Horizontas 2020 mes tikrai labai daug gauname naudos ir iš Erasmus, esame e, iš 130 e, nu, valstybės, mes pirmame dešimtuke ir e, transporto, komunikacijos, energetikos, sveikatos priežiūros aplinkos, mokslo tyrimų, inovacijos rytise mes palaikome glaudžius ryšius ir tikrai prisidedame prie um, europinių kompanijų patekimo į Kaukazo vidurio rytų, uh, uh vidurio uh, Azijos ir, ir aplinkinio regiono šalis. Mes paskatiname investicijų programą į statybą ir, pavyzdžiui, statome um, e, uostus ir Bakut Bilisi uh, e, greitkelius. Tai yra labai svarbu taip pat paminėti ir energetikos projektus, kas prisideda prie ES energetinio saugumo. Ypač noriu akcentuoti, kad Gruzija yra viena iš stipriausių ES sąjungininkių regione ir pagrindinė saugumo partnerė, ką pas patvirtino ir ES globali saugumo strategija. Mes siekiame kovoti su terorizmu, radikalėjimu, organizuotų nusikalstumumu, hybridinėmis, kibernetinėmis grėsmėmis ir toliau mes dirbame kartu su ES krizių valdymo operacijomis Malija, Centrinėje Afrikoje ir kitur. Mes prisidame prie ES saugumo, taip pat ir viso pasaulio saugumo. Tuo tikslu ES ir Gruzija visai neseniai pradėjo strateginį saugumo formavimo dialogą tam, kad aptartų bendrai rūpimus klausimus, kurie paveikia mus, visą regioną ir visą Europą. Mes pasirašėme operatyvinį strateginį e, bendarbiavimo sutarimą su Europolu, kuris jau galioja ir mes pradėsime dėrybą su Eurojustu to jaus. Taigi, ponios ir ponai, mes e, laukiame e, rytų partnerystės vadovų susitikimo tikrai gerai pasirengę. Daug kas yra padaryta, aišku, dar daugiau reikės nuveikti, tačiau esame pasirengę dėti ir dar daugiau pastangų, nei reikalauja partnerystės asociacijos susitarimas, kadangi mes darome tai vardan mūsų ateities Europos. ES, o ne vien dėl to, kad tik tai uždėtumėm pliusiukus. Ir um, mes turime labai konkrečią viziją, kaip pasiekti maksimalios integracijos ES. Mums reikia e, šešių krypčių visų pirma maksimaliai suderinti mūsų teisės aktus ES ir uh, savo praktiką taip pat per asociacijos darbo tvarkė ir ne vien. Antra, uh, reikia integruotis į specializuotas ES agentūras, kad mūsų agentūros galėtų sustiprinti savo institucinius pajėgumus, e, perimdami žinias iš Europos kolegų, kad būtų galima užtikrinti didesnį saveikumą nuo pat ankstyvų etapų. Trečia, reikia stiprinti e, Gruzijos dalyvavimą es programuose efektyvumą, kad būtų e, maitomesnė nauda ES piliečiams ir, ir, ir mūsų piliečiams dėl integracijos. Reikia taip pat integruotis ekonominius, socialinius, kultūros veiksmus ir, ir, ir sritis. Taip, ketvirta, reikia stiprinti dialogą tarp es ir e, Gruzijos įvairių struktūrų dėl politikos formavimo ir gyvenimo, kad tokiu būdu e, Gruzijos įvairiems sektoriams atsivers platesnės galimybės dalyvauti ES politikos įgyvenime. Penkta, reikia stiprinti dialogą gynybos rytyje, kad būtų galima užtikrinti kaip galima aukštesnį e, bendarbiavimo lygį su ES gynybos saugumo struktūromis. Tai tokiu būdu mes galėtume visi prisidėti prie bendro tikslo padidinti saugumą Europoje ir visame visame pasaulyje. Ir kaip aš jau minėjau, mes neseniai pradėjome tą dialogą ir mes tikimės efektyvaus bendradarbiavimo su ES. Ir šešta, kartu su politi politinių, e, teisinių, institucinių e, integravimus, mums reikia ir fizinio integravimos į ES rinką. Tai reiškia, kad reikia dirbti transporto, energetikos, komunikacijų srityse. Visi tie vykdomi projektai yra dalis mūsų pastangų užtikrinti um, patrauklumą ir jungti su, Europo, su Europa. Ir mes norime, kad rytų partnerystė dirbtų taip pat ten į, ten sritise, kad būtų investicijos priemonės įvairios įgyvenamas, kad būtų dotacijų komponentai užtikrinami investicijų projektuose. Kaip matote, es ir Gruzijos interesai yra sinchronizuoti ir pasiremia bendromis vertybėmis, kurios yra įtvirtintos ES teigimo sutartise. Mes semėmės įkvėpimo iš to ir, ir siekiame gilesnės integracijos. Uh, Mums reikia pažiūrėti į ateitį, ieškoti naujų galimybių, kurios padėtų pamatą mūsų vizijų gyvenimui. Mes ruošiamės rytų partnerystės vadovų susitikimui ir parengėme keturis pagrindinius prioritetus, kurių, kuriuos turėtų vadovų susitikimas aptarti. Visų pirma, ES pasirengimas yra paremti ir įtvirtinti e, suinteresuotų narių e, narystės ES siekius ir palikti atviras duris. Antra, galvoti apie naujus finansinius e, instrumentus, kad būtų galima paremti asociuotų partnerių plačių užmojų programas. Čia kalbėtumėm konkrečiai e, apie e, tas priemonės, kurios parodytų ES ir rytų partnerystės partnerių ryštą bendrus siekius Trečia, reikia sukurti tvirtas jungtis fizinių jungčių prasme, rinko, kad būtų daugiau rinkos galimybių, daugiau verslo galimybių. Reikia, aišku, ir švietimo įvairiose srityse, kad būtų galima um, visuomenę suartinti, kad jos vadovau, išpažintų bet tas pačias vertybės, kad vystimosi trajektorijos būtų panašios. Kaip jūs girdėjote, mes pradėjome. Mm, um, Europ, europinės mokyklos Bilisėje programą, kad būtų galima šešių partnerių valstybių e, moksleivius apmokyti ir aš noriu padėkoti komisarui Hanu šią iniciatyvą. Toliau teritorinis integralumas, sienų pripažinimas, ES dalyvavimas taikiame konfliktų sprendimas, tai, e, sprendime. Tai yra labai svarbus klausimas Gruzijai. Kaip, kaip, kaip e, Europos parlamento nariai puikiai žino, Gruzijos tam tikrus regionus ir toliau yra okupavusi Rusijos federacija. Rusijos um, federacija pietų Osetijos. Um, Abhazijos regionus ir toliau yra okupavusi ir toliau ten uh, tvirtinasi ir nelegalios aneksijos um, rezultatas yra tas, kad yra netgi e, tų regionų e, pavadinimus stengiama pakeisti į tai, kas skambėtų rusiškai. E, Rusija toliau savo karinį buvimą ten įtvirtina ir tai yra didžiulė grėsmė ne vien tik Gruzijai, bet visam regionui. Aš nesileisiu, aišku, į tų visų procesų detalės, tik noriu Jums priminti, kad tiek karinės bazės, kuriuose yra labai uh, aukštų karinių technologijų ir daug personalo dar yra ir tai, ką mes matome, tai yra, kad nuolat Rusijos ginkluotos pajėgos vykdo pratybas. Ir tikrai tie pasikeitimai e, labai neramina, ypač atsižvelgiant tai, kad Rusijos federacija nepaiso jėgos nenaudojimo įsipareigojimų ir, ir to, kas yra numatyta 2008 metų rūpiučio paliaubų susitarime. Rusija toliau nori demonstruoti Gruzija galvoja, kad e, tik tai e, tarptautinė reakcija, tik tai tarptautinis palaikymas gali sulaikyti e, Rusijos federaciją nuo jėgos panaudojimo. Ir reikia, aišku, paminėti ir sienos perėjimo punktų uždarimo klausimą, nes aišku, kad tuomet žmonėms, kurie gyvena prie okupacijos linijos, yra labai sėtinga situacija. Be to reikia paminėti ir vietos gyventojų grobimo, nelegalaus sulaikymo atvejus. Toliau, diskriminacija diskriminacijos klausimai, kurie intensyvėja tiek Sanvalio, tiek Abhazijos regionuose. Um, Pavyzdžiui, Radvivi kaime buvo keli tokie atvejai. Šiais metais um, buvo, pavyzdžiui, tokių atvejų, kuomet etnių grūzų uh, palikti namai buvo tiesiog padėkti, sunaikinti dėl pagal Rusijos, taip vadinamą, investicijų projektą, visiškai paminant bet kokias nusavybės teises. Tiesiog yra stengiamasi grusus visiškai išstumti iš tų vietovių ir visiškai rusifikuoti um, tos regionus ir kad būtų galima visiškai tvirtinti jų aneksiją. Um, Pavyzdžiui, Kalefhazijos regione gruzai turi registruotis kaip uh, svetim šaliai, todėl jų uh, kaip piliečių teisės, uh, te, nusavybės teisė, darbo galimybės visiškai yra ribojamos. Tai yra panašu į etnį valymą. Etniai gruzai yra priva, priversti keisti savo nacionalinę tapatybę ir pavardės tam, kad galėtų bent bazinės žmogaus teises įgyveninti. Priešingai neturi jokių teisių. Ir tai yra didžiulis spaudimas jam arba atsisakyti tautinės tapatybės, arba iš viso bėgti iš to regiono. Gruzijos žmonės abiejose regionuose neturi galimybės įgyti išsilavinimo gimtoje kalba. Šimtai tūkstančių perkeltos benų pabėgėlių yra švaromi iš okupuoto regiono, kadangi vykdomas etinis valymas ir tiesiog neturi jokių galimybių ten sugrįžti. Visas tas procesas tikslas yra Rusijos strategijos nukreiptos prieš e, Gruzijos tapatybės visiškai išnaikinimą e, tai yra Rusijos pastangos visiškai išnaikinti e, gruzų tapatybės, tapatybę tose okupuotose regionuose Aš noriu pasinaudoti šią progą ir dar kartą padėkoti Europos parlamentui visie, visoms valstybėms narėms, kurios atsiuntė e, savo stebėtojus į tuos regionus. Mėly kolegos, Gruzijos valdžia toliau sieks e, nenuilstamai taikaus konflikto išsprendimo politiką. Mes panaudosime visas diplomatinės politinės priemonės, kad galėtumėm išspręsti e, gerą valią Gruzijos ir Rusijos konfliktą. Gruzija įgyvendino visus paliaubų susitarimo reikalavimus. Gruzijos valdžia valdžia nekarta e, tikrai ėmėsi ir papildomų priemonių. Mes siekiame konstruktyviai išspręsti um, tą problemą taip pat ir per Ženevos e, struktūras. Tai mes siekiame, kad būtų um, susitaikymas ar bendruomenių. Mes norime, kad uh, Gruzijos europinė darbo atvarkė pastarnautų ir, ir, ir būtų naudinga žmonėms už kitos sienos pusės. Akivaizdu, kad tvirta tarptautinės bendruomenės, ypač ES, kuri buvo tarpininkė siekiant paliaubų sutarties 2008 metais poziciją, pasiūstų aiškę žinę, kad iš tikrųjų to e, Gruzijos teritorinis integralumas yra labai svarbus klausimas ir toks požiūris, koks yra dabar taikomas, yra nepriimtinas iš Rusijos. Aš tikrai labai dėkoju Jums už Jūsų palaikymą ir aš labai tikiuosi, kad Jūs palaikysite mus ir toliau užsitikrinant Gruzijos teritorinį integralumą, suverenumą ir taikų konflikto išsprendimą per um, savo veiksmus ir pareiškimus. A, dar kartą pabaigai noriu pakartoti, kad mūsų pasiekimai per pastaruosius keliarius metus iš tikrųjų yra įspūdingi. Sprendimas a, e, suteikti Gruzijos piliečiams trumpalaikį

leidimą būti be vizų ES jau tikrai nebuvo lengvas ir iš tikrųjų mes esame labai dėkingi ir kadangi nuo kovo pirmą kartą kreipiuosi šį komitetą, aš noriu išreikšti Gruzijos žmonių labai šiltą padėką už daugybę galimybių e, e, Gruzijos studentam, e, verslininkam, eiliniam žmonėm tiesiog atvykti, pabūti ES. Noriu Jūs patikinti, kad mes panaudojame visus galimus mechanizmus, kad nebūtų jokių neigiamų padarinių to reiškia reiškinio ir mes iš tikrųjų e, turime ir e, labai efektyvų ir e, misijos visą procesą mes labai aiškiai aiškiname mūsų piliečiams tiek teises, tiek pareigas. Ir labai svarbu, kad turime galimybę susitikti tokiu svarbiu momentu ir kad galiu kalbėti ir apie mūsų progresyvių santykių ateities e, žingsnius. Labai dėkoju Jums už šią suteiktą galimybę kreiptis į Jūs ir um, lauksiu kitų galimybių. Ačiū. Ačiū. Dėkui, gerbiamas ministrė. O dabar pradėkime diskusiją. Po dvi su pusę minutės, trys E, pasisakantieji galės kalbėti. Pirmiausia, ponas Mamikins, nes jis yra AFET komiteto pranešėjas Gruzijoje. Gerbiamas ekscelencija, gerbiamas ministrė, aš noriu Jūs pasveikinti čia. Aš e, matau, koks intensyvus Jūsų darbas e, yra e, gyventinant Gruzijos ir ES asociacijos sutartį. Džiugiuosi, kad ši programa tokia drasi, ambicinga ir sutinku su jumis, kad viena iš nedaugelio pasaulio valstybių Gruzija yra. Ten e, vietos žmonės, piliečiai labai tvirtai tiki ES ir remia europietiškas idėjas. Tam tikrą prasme, e, Gruzijai galime pavydėti Man kartais atrodo, kad patys ES piliečiai taip smarkiai Europos idėjos neberemia. Bent jau netokiu mastu kaip gruzinai. Todėl aš norėčiau Jums, Jūsų vyriausybei, ministrui pirmininkui padėkoti už tai, kad įgyvendinote socialinės programas pastaruoju metu. Jos yra nepaprastai svarbios tengianti sumažinti nedarbo lygį, padidinti e, gyvenimo lygį valstybėje. Mano klausimas būtų toks, jeigu jūs galėtumėte atsakyti. Jūs, kaip valstybė, kokį vaidmenį atliekate regione? Gruzija yra viena iš regiono lyderių. Ne tik tarp asocijuotųjų valstybių, bet ir tarp kitų e, Pietų Kaukazo proeuropietiškų šalių. Taigi jūs, kaip valstybė, kokią atliekate vaidmenį ir ką norėtumėt dar nuveikti regione Europos labui? Ačiū. Laima Andrikenė, kur yra pranešėja rytų partnerystės klausimais. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, labai malonu Jūs matyti komitete. Aš visų pirma norėčiau pripažinti E, ir pagirti Gruziją pasiekus tiek daug e, kelyje į Europą, e, demokratiškai ir keičiant valstybę ir artinant šalį prie ES. Labai akivaizdu, kad tai, ką jūs pasakėte, E, leidžia suvokti, jog Europos integracija nėra jūsų užsienio politikos tikslas, tik tai. Tai yra ir vidaus politikos tikslas. Jūs esate nuveikę labai daug, nors dar daug darbo turės būti padaryta. Mano klausimas jums būtų toks. Kokie yra jums iškylantis iššūk, pagrindiniai iššūkiai įgyvendinant asociacijos sutartį ir Europos e, bendra e, prekybos sutartį su Europa. E, džiaugčiausi už jūsų atsakymus. Ačiū. Toliau. Euronest parlamentinės asamblėjos nari Rebeka Hams. Labas rytas. Ir aš noriu Jūs, gerbiamas ministro pirmininko pavaduotojų, pasveikinti. Kaip kolegos sakė, labai svarbu, kad Jūs atvažiavote į Briuselį prieš mums susitinkant vėliau ir padiskutuoti apie partnerystės valstybių santykių su ES, Euronės parlamentinė asamblėje ir vėliau per labai svarbu šio rudens aukščiausio lygio susitikimą čia Briuselėje. Man atrodo, kad labai svarbu yra tai, kad Gruzija, kaip ir kitos partnerystės valstybės ES bei ES institucijos, nusprendė ne tik pasisakyti už asociacijos sutartį su triomis valstybėmis, bet dabar sutelkia dėmesį ir į tų sutarčių, asociacijos sutarčių įgyvendinimą. Jūsų valstybė daro pažangą, tą visi supranta ir džiaugiasi. Ta pažanga turi būti tesiama. Na, o mūsų darbas šiuo požiūriu, ypač šį rudenį diskutuojant, yra paaiškinti piliečiams, kad asociacijos sutartys yra mūsų saugumo strategijos neatsiejama dalis. Nėra čia paprasčiausios diskusijos apie geresnius įvykius, geresnius pokyčius mūsų kaiminystėje. Pirmiausia, mes turime galvėti, kalbėti apie asociacijos sutarties sėkmingą įgyvendinimą. Tai yra siejama ne tik e, su kaiminystės stabilumu ir ėjimu link demokratėjimo, bet tai yra neatsiejamas pačios ES saugumo ir stabilumo interesas. Mano nuomonė, e, tai turėtume nuolat akcentuoti. Labai svarbu, kad jūs pabrėžėte, kokios realios problemos e, jums kyla santykiuose su konfliktiška kaiminystė mūsų kaiminystės strategija kenčia dėl tų vadinamųjų užšaldytų konfliktų. Nes paaiškėja, kad tie konfliktai iš tiesų nėra tokie jau užšaldyti, jie kaista, jeigu taip galima pasakyti, būdais, kurie mums yra nepriimtini. Todėl labai svarbu, kad mes nenusiplautume rankų ir drąsiai diskutuotume apie asociacijos sutarčių įgyvendinimą, bandant atsikratyti tos naštos, kurią sukuria, sukuria e, okupuotosios teritorijos mūsų kaiminėse valstybėse. Papildomai dar norėčiau vieną mintį išsakyti, diskutuodama su jumis ir su jūsų ambasadoriumi bei kitų kaimininių valstybių ambasadoriais, aš jau tai iškėliau. Labai problematiški vidaus įvykiai Turkijoje ir kokios įtakos tai turi mūsų kaiminystės valstybėms ir jau jų raidai. Nenoriu leistis į smulkmenas, bet aš norėčiau viešai pabrėžti, kad Gruzija, kaip Ukraina ir kitos kaiminės valstybės, turi susitarti su ES dėl bendrosios strategijos. Kaip elgtis, kad Turkijos prezidentas savo vidaus strategijų neplėstų už savo valstybės ribų. Labai ačiū, kadangi pasisakyti norinčių yra daug, tai prašau kalbėti nedaugiau kaip po dvi minutės. Toliau o, kolega Štetina. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, prašyčiau užsidėti ausines. Gerbiamas ministrė, ačiū, kad atėjote pas mus. Ačiū už mums pateiktą palankę pozityvę ataskaitą. Svarbu tai, kad jūs atvykstate likus vienai savaitai iki Kijevė vyksiančio Euronės susitikimo. Turiu klausimą susijusiu su Euronest. Ukraina ir Gruzija yra labai svarbios ES partnerystės narės. Kaip santykių tarp Ukrainos ir Gruzijos raidą būtų galima įtakoti uh, dabartiniais e, Sakašvilio veiksmais Kijeve. Kijeve veikia uh, tarybą, Verhovną radą. Kaip ponas Sakašvilis gali įtakoti Gruzijos ir Ukrainos santykius? Ponas Sakašvilis buvo prezidentas, kovojas už kovoja su korupcija Gruzijoje. Tai žmogus, kuris pasisakė už eh, už tai, kad reikia atsikratyti sovietinės praeities ir eiti link Europos. Tad kaip jūs vertinate jo veiksmus? Ponas Sakašvilis nėra paprastas individualus asmuo, todėl aš jūsų tokį klausimą ir teikiu. Ačiū toliau, ponė Gomeš. Our... Labai ačiū. Džiaugiuosi matydama jūs čia ir noriu dar kartą pakartoti, e, kad mes tvirtai remiame jūsų siekius sustiprinti demokratiją ir jūsų valstybės vientisumą. Visi puikiai žinome, kokie užšaldyti konfliktai jūsų valstybėje glūdi. Tai yra dramatiškos skausmingos okupacijos padariniai ir aš galvoju apie žmonės, kurie buvo išvaryti iš savo namų. Iš tiesų, jūsų kaimynai yra labai neramus. Ir kaip Rebeka Hams ir kiti kolegos klausė, aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate santykius su Turkija. Labai svarbu, kad jūs nepasiduotumėt spaudimui uždaryti mokyklas ir deportuoti turkus gyvenančius Gruzijoje, reikalaujant pono Erdoganui. Pateiksiu klausimą dėl vieno konkretaus atveju šiame parlamente, e, apie kur, prieš kurį laiką taip kalbėjome. Muktalė atvejais, kaip žurnalistas buvo pagrobtas jūsų valstybėje. Mes uh, Žinome, kad buvo pradėtas bylos tyrimas. Ar galėtumėt pristatyti, kokios aplinkybės išaiškintos dėl e, valstybės vidaus įvykių? Jūs kalbėjote sėkmingą konstitu... apie sėkmingą konstitucinę reformą. Venecijos komisija ją labai gerai vertino ir e, aš džiaugiuosi, kad jums tai pavyko padaryti. Tačiau jūsų pačių prezidentas e, tą projektą vetavo ir Žinia, nuo 2024 metų tiesioginiai ryšiai su prezidentu turės būti panaikinti. Kaip jūs pats tą procesą vertinate ir ar proporcinga, pro, proporcinė rinkimų sistema bus įgyvendinta, ar yra numatyti terminai? Na ir paskutinis klausimas dėl teismų. Yra sakančių, kad trečioji teismų reformos banga atskleidė daug reiškinių Labai aktyviai buvo kritikuojamas e, vienas asmuo, kuris e, buvo perduotas Europos Teisingumo teismui, prieš tai dirbęs Gruzijos teismuose, dėl to, kad nepakako kompetencijos kaip teisėjo. Ką Jūs galėtumėte apie tai pakalbėti? Ponas Auštrevičius, prašau. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Sveikinu Jūs Europos parlamente. Mūsų komitete Jūs esate visuomet laukiamas svečias ir partneris šiame pranešime, e, kurį e, šis komitetas parengė dėl rytų partnerystės šyrit, mes akcentuojame, kaip svarbu toliau diferencijuoti valstybės. Tie, kas daugiau nuveikia, turi gauti daugiau. Tad e, mes pradedame kalbėti apie tam tikrą uh, papildomą rytų partnerystę, rytų partnerystę plus visų pirma su tomis valstybėmis, kurios turi pasirašę asociacijos sutartį su mumis arba e, prekybos sutartis. Turėdami tokių galimybių ir priemonių, kaip jūsų nuomonė praktiškai būtų galima tą padaryti? Kaip jūs įsivaizduojate, Gruzija, Ukraina ir Moldova turi savus poreikius, kokie jie būtų? kokiu mastu tai leistų sustiprinti rytų partnerystės bendradarbiavimą su dauguma pažangiųjų rytų partnerystės valstybių. Ar nepalengvintų tai regionų bendradarbiavimo, regiono bendradarbiavimo. Tad mes labai norėtumėm, kad jūs tarpusavį Gruzija, Ukraina ir Moldova aktyviau bendradarbiautumėt. Ir mūsų nuomonė tai būtų pozityvus pavyzdys užkrečiantis ir kaimininės valstybės. Na ir paskutinis klausimas dėl artėjančių Gruzijos savivaldybės rinkimų. Ar galėtume šiek tiek plačiau pakalbėti, ko galima iš jų tikėtis? E, Gruzija yra ta valstybė, kuriai tenka dar vieną demokratijos egzaminą išlaikyti. Ir tas to egzamino rezultatas svarbus ir mums, ir jums. Schaffhauser. Merci, Ačiū, ponė ministrė. Jūs e, labai puikiai esate valdęs europietišką kalbėseną. Ir tam tikrą prasme, aš galėčiau pasakyti, tai yra tušti, tuščia kalbėsena, tušti žodžiai. Aš įsivaizduoju save jūsų vietoje ir bandau pateikti jums konkretų klausimą. Įsivaizduokite, kad po 50 metų, atsiprašau, po 5 metų, Europoje prasidės ne integracijos, o dezintegracijos procesas nes jai nepavyks e, sutvarkyti ekonomikos, gynybos ir saugumo problemų, be kitų visų. Gruzija yra dviejų kultūrų e, valstybė, valstybė tarp dviejų kultūrų, tarp Rusijos ir uh, Europos. Ar jūs manot, kad jūs teisingai pasirinksite, eidami į vieną pusę, vienašališkai besielgdami, eidami link Europos po penkerių metų jūs eisite link Europos, kurios nebebus. Nebebus tokios, kokia ji dabar yra. E, jūs įsivaizduokit, kad tada jūs nebegalėsit būti vakarų partneriai, o rytų partneriai ir toliau sėkmingai egzistuos. Tokiomis sąlygomis. Ar jūs manote, kad jūsų užsienio politika yra gera ir iš tiesų tarnauja jūsų valstybės interesams? Gracias, señor Corwin Mike. Ponas Corwin Mike. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš lenkiškai klausiu. Aš norėčiau priminti maloniai, kad egzistuoja ir dar viena problema Gruzijoje. Adžarija. Buvusi sovietinė autonomiška respublika. Jos autonomiją sugriovė ne jūsų vyriausybė, bet Sakašvilio vyriausybė. Osetija ir Abhazija etniškai skiriasi nuo Gruzijos. Tiesą sakant, tos respublikos bijo Gruzijos vyriausybės. O Adžarija turi korumpuotą vyriausybę. Bet dabar aš jau girdžiu, kad Gruzijai valdydavo irgi korumpuota Sakašvilio vyriausybė. Labai daug ką būtų galima pasakyti apie poną Sakašvilį, bet jei kalbame apie kovą su korupcija, tai turime suprasti, kad jis Gruzija ir labai daug ko padarė. Yes, And... Galeris, ačiū. Sveiki, ministrė, dar kartą atvykę į mūsų komiteto posėdį mes ko gero nuvilsime tuos, kurie tiesiog siekia dezintegracijos Europos Sąjungo, kas nori nukreipti mus link Maskvos. Tai galėtų būti tragiškas pasirinkimas ir aš manau, kad jums reikėtų tęsti jūsų europinį pasirinkimą. Taigi sveikinu, kad jūsų šalis pasirinko kryptį ir, kaip jau buvo pasakyta, kitų kolegų norėčiau pateikti konkretų klausimą apie sustiprintos prekybos sustarimų gyvendinimą. Kokius jūs e, kliuvinius matote, tai ar tai bus administracinės kliūtis, ar politinės kliūtis, kurios uh, E, apsunkina susitarimo įgyvendinimą. Konstitucinė reforma buvo jau paminėta, o aš norėčiau e, grįžti prie rinkimų klausimo. Jūs atsisakėte ankstesnių planų e, suteikti tam tikrą privalumą didžiai partijai rinkimų sistemoje. Aš iš tikrųjų sveikinu tokį žingsnį, kadangi reikėtų pasiekti jūsų pavyzdžių kitoms valstybėms, kurioms tokia, tokias e, lengvatos numatytos. Dėl užsienio politikos buvo teirautosi dėl santykių su kaiminė Turkija, kaiminė, kuri taip pat turi ir ryšius su kitomis ES valstybėmis ir sąsajas. Ar tai nereiškia, kad šita sudėtinga kaiminystė gali jūsų šalį šiek tiek e, nutolinti nuo ES? Ar tai neatsilieps jūsų santykiams su ES? Forunsulika. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, dėkoju už jūsų informaciją. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokie dabar yra jūsų santykiai su Rusija, ar jūs derite su Rusija ir kaip jūs atsakysite į tą informacinį hybridinį karą, kurį įgyvendina Rusija, kurį nukreipia prieš Gruziją. Turint omenyje, kad 2008 m. karo metu Pirmą kartą rusai pasinaudojo internetinio karo priemonėmis. Kokia yra pabėgėlių situacija? kadangi pakankamai daug Gruzijos piliečių negali grįžti į savo gimtasias vietas e, Šiaurės Osetijoje ir Abhazijoje. Ar kitos ES organizacijos, e, jungtinės tautos, ABPO, Europos taryba kėlė šitą klausimą ne kartą. Ir galiausiai, aš jau pasakyti, kad man labai sunku suprasti ir todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ministrė, apie tai, kad Europos Sąjunga ir kitos tarptautinės organizacijos niekaip nesureagavo, kai vyko 2008 metų karas ir tik ne taip, kaip buvo sureaguota į įvykius rytų Ukrainoje. Ir galiausiai aš norėčiau asmeniškai pasakyti, kad Gruziją reikėtų tiesiog priimti ES kaip narę, toj pat, kai ji įvykdys savo uh, prievolės, lygiai taip kaip ir Kipras kai Kipras buvo priimtas Europos Sąjunga, nors šiaurinė Kipro dalis buvo okupuota Turkijos. Tas pats turėtų būti pasiūlyta ir Gruzijai su įprastinėmis sienomis kaip ES narė. Ir galiausiai. Thank you. Modi. Ačiū ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį šį rytą. Iš tikrųjų, mes norime kartu pasidžiaugti tais pasiekimais. Iš tikrųjų, jūs esate Iš tikrųjų visada laukiamas ir labai malonu buvo išgirsti, ką jūs gavote iš asociacijos susitarimo, iš prekybos susitarimo. Iš tikrųjų buvo malonu girdėti tą informaciją. Iš tikrųjų, kodėl šita nauda akivaizdi ir kodėl jūs remiate ES idėją, kadangi jūs sutelkėte dėmesį į naudą iš tų susitarimo piliečiams. Iš tikrųjų tai nėra tik tai vyriausybei mm, tenkanti nauda. Iš tikrųjų jūs tai buvo aiškiai parodyta. Dauguma pasisakiusiųjų čia išreiškia paramą jums taipogi. Jūs sakėte, kad mes tai reiškime rezoliucijomis ir kitais būdais siekiant išsaugoti ir sustiprinti mūsų ir Gruzijos tarpusavio santykius ir, žinoma, remiant jūsų teritorijos vientisumą. Jūs turite būti tikri, kad mes tai remsime. Jūs savo pasisakymę įvardėjote dalykų, kuriuos turėtumėte ateityje dar nuveikti. Tačiau būtų labai naudinga žinoti, kokia prioritetinė tvarka jūs tai darysite kai kalbame apie Euronest ir apie būsimą susitikimą Bruselėje, kol gero yra temų, kurias reikėtų įvardinti kaip prioritetinės, galvojant apie ateitį. Ačiū, Mūdai. Gerbiamas ministrė, dabar prašau atsakyti į klausimus. Grazie. Thank you very Ačiū. Dėkoju už susidomėjimą Gruziją, už tą dėmesį, kurį parodėte šiandien. Dėkoju už labai įdomius klausimus. Jie rodo dar ir dar kartą, kad jūs esate labai suinteresuoti ES ir Gruzijos sėkmingais santykiais. Norėčiau padėkoti Jums už tai. Buvo pateikta labai svarbių klausimų, tačiau man buvo duota tik 10 minučių atsakyti ir todėl pabandysiu atsakyti kuo glaušiau į visus klausimus. Pirmiausia, pakalbėsiu apie Gruzijos vaidmenį regione. Gruzija yra suinteresuota taikos, saugumo ir stabilumo stiprinimu regione. Tai yra politika, kurią mes įgyvendiname, mes e, stipriname su šio regiono valstybėmis mūsų tarpusavio santykius ir mes siekiame, kad būtų skatinamos reformos mūsų valstybėje šiame kontekste. Mes siekiame dirbti Europos saugumo e, labui, mūsų kaimininių valstybių labui, Europos ekonomikos ir mūsų ekonominių galimybių įgyvendinimo labui. Mes, kurdami savo ryšius su ES, bendradarbiaujame ir centrinės, su centrinės Azijos valstybėmis, su uh, tolimosios Azijos valstybėmis ir siekime, kad Gruzija būtų patikima ES patikima partnerė ir kad taptų ES e, nedaloma partnerė, kad kartu su ES būtų bendraujama su kitomis valstybėmis ir su Azijos valstybėmis. Buvo nekartą minėti mūsų santykiai su kaiminė Turkija, su jie bendradarbiaujame įgyvendinami strateginius projektus svarbius ES, pavyzdžiui, Bakudbilisi greitkeliui, kuris buvo atidarytas šių metų spalio 13 dieną. Tai buvo ilgalaikis pro, e, projektas Azerbaidžianas, Gruzija ir Turkija dirbo kartu ir nutiesė labai svarbę atšaką tarp Azijos ir Europos. Su šiomis dviemis valstybėmis gyvenime kitus strateginius e, projektus, energiją, e, elektros energijos ir dujų tiekimo projektus, taip pat e, iš Kaspijos jūros uh, uh, naftos tiekimas dujotekiais į Europą ir šitie naftotikiai yra ir toliau tiesiami. Tai yra taip pat labai svarbus strateginiai projektai, kurie susiję mus, kaimynus. Ir mums labai rūpi, kad sėkmingai būtų įgyvendinami šie projektai, kadangi tai yra bendradarbiavimo projektai. Ir mes e, tikimės, kad e, kai kurie šiandien vykstanti, vykstantys e, kontroversiški procesai tarp ES ir Turkijos ir kad tie klausimai, kurie daro poveikį visam regionui, bus sėkmingai išspręsti ir kad mes galėsime kartu dirbti toliau stiprindami Euratlantinę e, bendruomenę, ES saugumą ir kad toliau būsime partneriais dirbdami įvairiose srityse. Taigi mes esame suinteresuoti dirbti ne tik tai su mano minėtomis valstybėmis, bet ir kuriant, stiprindant ryšius su asociacijos sutartis įgyvendumančius valstybėmis Ukraina ir Moldova. Ir galvojame apie mūsų tarpusavio bendradarbiavimą ir galvojame apie tai, kaip ES galėtų paspartinti reformų procesus šiuose valstybėse ir kaip būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą tarp šių valstybių. Iš tikrųjų, mes aktyviai derimės su kitomis dviejomis asociacijos sustarimus vykdančiomis valstybėmis Ukraina ir Moldova ir ieškome naujų integracijos galimybių ir siekėme pasinaudoti visomis asociacijos sustarimų teikiamomis galimybėmis ir siekėme pažangos mūsų santykios su Europos Sąjunga. Mes norėtume, kad ir kitos asociacijos valstybės pasiektų pažangos, bet jau ne tik, kad pažangos pasiektų ir visos rytų partnerystės valstybės, kadangi rytų partnerystės projektas yra labai svarbus visomis, visoms valstybėms ir aš esu įsitikinęs, kad ir tose valstybėse vadovaujamasi tą pačią dvasę. Aš manau, kad ta dvasė vyraus ir aukščiausio lygio susitikime. Nors, žinoma, yra skirtumų artinantis link ES integracijos lūkesčių lygmenyje, tačiau aš vis dėlto manau, kad jų partnerystės pagrindiniai principai yra gyvenimasi su valstybėse Ir aš manau, kad mes kartu turime dalyvauti įgyvendant šitą labai svarbų projektą. Kita vertus, mes turime rytų partnerystės valstybių kontekste mm, mm stiprinti savo ryšius ir su uh, Ukraina ir Moldova turėtume stiprinti asociuotos partnerystės su ES ryšius. also the answer on the next question, which was about buvo teiraujamasi apie svarbiausias prioritetus. Dvi šalėme integracijos su ES procese mes numatėme šias, šešias prioritetinės sritis, tačiau svarbiausias prioritetas yra politika, tai yra politiniai signalai, tai yra politinė parama, kuri turėtų būti e, tęsiama Gruzijai siekiant jos europinių tikslų. Ir tai padės mums pasiekti didesnės pažangos ateityje. Buvo tai rautasi ir apie vidaus situaciją, tačiau aš pabaigsiu mintį apie mūsų santykius su Ukraina. Su Ukraina dirbame labai aktyviai šiais metais. Mūsų ministras pirmininkas lankėsi Ukrainoje, Ukrainos prezidentas lankėsi Gruzijoje ir šitie dvišaliai santykiai yra pagristi ne asmeniniais ryšiais, bet mūsų uh, šalių tarpusavio ryšiais. Iš tikrųjų labai svarbu, kad e, politikai lankytųsi vieni pas kitus ir stiprintų mūsų šalių tarpusavio santykius. Konkrečiau apie konstituciją. Mes e, rengėme labai pažangų dokumentą, kurį patvirtino ir palankiai vertino Venecijos komisija. Mes numatome naujas socialinės piliečių teisės, žiniasklaidos teisės, teismų savarankiškumo nuostatas ir taip pat yra ten įdėkta europinė ir euroatlantinė perspektyva. Tai labai svarbus dokumentas Gruzijos ateičiai ir mes manome, kad artimiausiais metais šio teisės akto pasiekmės bus matomos ir viduje, ir išorėje. Manome, kad tie pokyčiai leis užtikrinti daugiau politinio pluralizmo ir suteiks daugiau veiklos galimybių opozicijai. tų privilegijų atsisakymas mm, stipriausiai partijai ir buvo pasiūlyta pereiti prie naujos rinkimų sistemos prezidento rinkimuose ir parlamento rinkimuose ir tai numatyta įdėkti nuo 24 metų. Dėl kitų rinkimų, savivaldos rinkimų, mes dabar rengiamės rinkimams vietos savivaldos rinkimai prasidės spalio 21 dieną Mes esame numatę, kad įvairių ES tarptautinių institucijų atstovai vykdys rinkimų stebėjimo misijas ir kol kas atrodo, kad e, priešrinkiminiai procesai yra skaidrus ir mes tikimės, kad vietos savaldos rinkimai bus sėkmingas mūsų demokratijos pažangos įrodymas. Gruzija siekia užtikrinti teises ir galimybės visiems mūsų piliečiams. Ir Gruzija, siekdama integruotis Europos Sąjungą, taiko Europos standartus ir pasisako už e, mūsų šalies suvienijimą, siekia įtraukti Abhazijos ir Osetijos piliečius į mūsų visuomenės gyvenimą ir sukurti tokią aplinką, kuri būtų naudinga visiems piliečiams, visiems Gruzijos piliečiams. Mes dedame visas pastangas, kad šit demokratinės raidos, ekonominės raidos, uh, E, e, Europos integracijos nauda būtų matoma visiems piliečiams ir tiems, kurie gyvena okupuotose regionuose. Dėl pabėgėlių ir dėl asmenų gyvenančių okupuotose teritorijose statuso buvo priimti labai svarbus sprendimai Junktinių tautų generalinėje asamblėje, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Pastaroje šiais metais kovo mėnesį buvo priimta rezoliucija, kurioje buvo kalbama, kad vyriausias žmogaus teisų įgaliotinis turėtų turėti teisę patekti į okupuotas teritorijas, tačiau kol kas to, tos galimybės jam nebuvo suteikta. Europos e, valstybės pritarė šiai rezoliucijai ir Mes tęsėme mūsų darbą, padedant žinoma ir ES, siekdami, kad tos tarptautinės priemonės būtų įgyvendinamos ir kad artimiausių metų pamatytumėte aiškių rezultatų. Pastaraisiais metais šitie pabėgėliai gauna daugiau paramos negu iki šiol. jungtinių tautų e, žmogaus teisų taryboje yra rengiamos ataskaitos ir kalbama apie tai, kad ir toliau okupuoti regionai yra izoliuojami ir kad šita rezoliucija yra neįgyvendinama, tačiau, žinoma, mes ir toliau dirbame su tarptautinis organizacijos, Ženevos forume vyksta diskusijos ir Europos Sąjungai, Europos Sąjungos valstybės narėms teikiant paramą mes tikimės sėkmingai išspręsti šitą problemą, kad pabėgėliai galėtų grįžti į savo gimtasias vietas ir mes tikimės, kad uh, Gruzija bus pripažinta su savo išorės sienomis. Taigi atsiprašau, kad negalėjau atsakyti visus klausimus, tai padarysiu galbūt kitą progą ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju, kad jūs atsakėte į klausimus, dėkuoju už diskusiją ir dėkuoju, kad atvykote.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to the next item. Mėly kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas, penktas. Could you guys sort this out outside? Thank you. So we have for this point exactly prašyčiau diskusijas tęsti už salės durų. Dabar turime laiko tik tai nuo 10 iki 11 valandos, tai pasistengime kaip galima greičiau viską įveikti. Tai yra metinė ataskaita dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Antras keitimasis nuomonėmis e, dėl mano pranešimo ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio teksto, ypač šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų. Mes surengėme įdomų susitikimą ir suderiname 24 kompromisinius pakeitimus. Paskutinėme šešėlinių sutikime kai kurių kolegų prašymų nusprendžiau pateikti ir naujus siūlomus kompromisus, be kita ko ir dėl, saug, dėl saugumo ir gynybos politikos, kadangi kai kas iš jūsų teigiate, kad tokie tokiu būdu mes įtraukėme į labai tvirtą žinę tokiu klausimu. Taip pat dėl vystimų pasikeitimų rytuose ir Irane, taip pat yra pastraipa dėl biudžeto ir dėl bendros užsienio saugumo politikos, kas paremta biudžeto komiteto nuomonė. Aš labai tikiuosi, kad mm, galtinis tekstas jums pasirodys išsamus ir išbaigtas. Norėčiau priminti jums, kad turime bendrą saugumo ir gynybos politikos ataskaitą taip pat ir turime atskiras regioninės ataskaitas. Taigi aš norėčiau mm, pakartoti, kad mano požiūris yra pernelyg daug dėmesio nesutelkti į atskiras valstybės ir išvengti taip pat um, tam tokio na, enciklopedinio aprašomojo požiūrio, o labiau sutelkti uh, dėmesį į strategiją mūsų bus pranešime. Noriu dar kartą padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų ir norėčiau suteikti dėmesį šešėliniams. Aš suprantu, kad pono Fleckensteino nėra iš ryto, tai ponia Pyry. Taip, pirmininkė, aš pavaduoju Knutą šį rytą, kadangi jis negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau jo ir visos socialdemokratų frakcijos vardu iš Jis prašo perduoti, kad šešėlinių sutikimas buvo tikrai labai geras ir konstruktyvus ir tie penki kompromisiniai pakeitimai yra tikrai tvirti ir geri, sustiprins tikrai išsamų e, bus pranešimą. Jis remia jūsų požiūrį, kad nereikėtų sutelkti dėmesio per nelik daug į, į tam tikras atskiras valstybės, kad būtų tikrai subalansuotas pranešimas. Jis norėtų padėkoti ponui Makalius ir, ir kitiems šešėliniams pranešėjams už gerą bendrą bendrą darbą. Ačiū, ačiū už malonius žodžius, o dabar visai pas, pavaduojantis pona Van Baleną. Ačiū. E, Alde frakcijos vardu noriu pasakyti, kad tikrai turime tvirtą ir gerą tekstą, mes galime aiškiai jį paremti. Labai daug problematiškų klausimų yra tame tekste išspręsta, aptarta. Uh, Pavyzdžiui, tai, kad dėja e, Rusijos smurtinė veikla tęsiasi Ukrainoje, bet to aptarta ir Rusijos e, įtaka pasaulyje, toliau kova su terorizmu ir panašus dalykai konkrečiau e, tai, kad reikia daugiau gynybos bendarbiavimo ES, būtent dabar turime stiprinti gynybos bendarbiavimą. Dar kita tema įgauna vis desnį svorį, tai yra kibernetinis saugumas, tai turi būti išrės veiksmų, bendros užsienio saugumo politikos dalis vis daugiau. Aišku, tai reikia dar plačiau aptarti, bet dar kartą dėkojame pranešėjai šešėliams pranešėjams, nes tikrai Alde galės paremti šį tekstą. Ačiū, Maspeit. O dabar, ponė Liozink, guė. Dank. Um... Ačiū. pranešėjas vadovaujasi praktiniu požiūriu, rengdamas šitą pranešimą, kalbėdamas apie saugumo ir gynybos politiką ir užsienio politiką. Vis dėlto mes nemanome, kad pakankamai atsižvelgiama į tai, jog pastaruoju metu konfliktų priežastis dažniausiai buvo socialinės problemos, klima kaita ir taip toliau. Šiame pranešime yra kalbama apie tai, kad tas problemas galima spręsti ir kariniais būdais. Mes pateikėme kompromisinių pasiūlymų pasiūlymų, tačiau jie netapo kompromisiniais pasiūlymais. Ir nors pranešimas yra pakankamai mm, priimtinas, mes pritarėme 18, 8 ir 17 kompromisiniams pasiūlymams, tačiau kituose kompromisiniuose pasiūlymuose pasigendame mūsų pozicijos apspindėjimo ir todėl mes ne, jiems nepritarėme, ypač tiems, kuriuose yra atspindėtos dešiniųjų ir dešiniųjų ekstremistinių frakcijų pakeitimai. Taigi mes pateiksime savo mažumos pasiūlymų. Tikoju poniai Liuzing už jūsų pasisakymą. Laukime e, balsavimo rezultatų. Schaffhauser. Pone Schaffhauser, prašau žodis jums. On peut, pro, on peut prononcer mon nom à l'allemande, il est Galima mano pavardę ir vokiškai tarti. Jos kilmė yra šveicariš, jos vokiška. Taigi, pirmininkė, tikrai galėsime remti tekstą, bet vis tik tai mm, į toks įtarpas dėl Prancūzijos, Vokietijos aspekto. Kalbama mm, apie apie nacionalinių perspektyvų atsisakymą, bet tuo pat metu ir apie suverenumą išsaugomą. Tai reikia nuosekliai kalbėti. Mums reikia tikro biudžeto um, Europoje, europinio biudžeto, o Vokietija neduoda pritarimo tam. Tai reikia išsiaiškinti vis tik tai, ko mes norime, ko jie nori, ar, ar, ar vis tik tai laikomės nacionalinio požio taško ir atsisakome uh, europinio ligmens, ar mes kalbame apie europinį biudžetą ir jūsų poziciją, bet tada Europai reikės Europos biudžeto. Negali sakyti, kad esi už Europą, bet nepritarė Europos biudžeto e, minčiai. Tai tiek. Ačiū. Okay. Vielen Dank, Herr Schaffhauser. Any further comments from your side? Um, ECR, Greens, EFD. ECR, žalieji, FDD, dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet mm, paminė, priminsiu tik tai dar kartą tvarkaraštį. Vasavimas AFET lapčio 6, plenarinė sesija, gruodį. Ačiū už jūsų pasisakymus ir tada iš karto galime pereiti prie šešto darbo atverkės klausimo. Mes esame dar, dar kiek per anksti, bet tai yra uh, rekomendacija tarybai komisijai ir EIVT dėl Hongkongo uh, 20 metų praėjus po perdavimo. Aš perduosiu pirmininkavimą vicepirmininkui. Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate sobre la recomendación. Taigi, šeštas darbo tvarkės klausimas, rekomendacijų e, tarybai komisijai ir EIVT dėl Hongkongo praėjus 20 metų nuo perdavimo. Vienas iš abiausių priekybos centrų e, pasaulyje. Iš tikrųjų, Hongkongo žmonės džiaugiasi labai aukštų e, gyvenimo lygių. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Alan Smith, kuris e, rekomendacijos projektą pristatė prieš dvi savaitės. Prašom. Ačiū, pirmininkė kolegos. Labai trumpai pristatysiu šią rekomendaciją jums. Iš tikrųjų, labai platos spektro buvo darbas. Labai dėkuoju Palo ir Samuel iš mūsų frakcijos ir e, komiteto sekretariato iš tikrųjų labai mm, daug buvo susitikimų su interesuotos šalimis ir su Hongkongo misija mm, čia Briuselėje iš CVT, su mūsų misija Hongkonge. Visi prisidėjo prie e, šio bendro darbo, buvo laikomasi atviro požiūrio. Iš tikrųjų, mes tengiamės laikytis grinai tik faktų, nes tai yra labai mm, svarbi galimybė ES kolektyviai veikiant maksimizuoti savo poveikį ir parengti tokį pranešimą, kuris suteltų dėmesį į vertybės, į faktus, kokia yra e, situacija Hongkongė, nes mums tai yra labai svarbi e, partnerė ir stengiam susilaikyti nuo pernelyg daug kritikos ar grumojimo pirštu. Aišku, galima kalbėti apie atsinaujinčią energetiką, apie atliekų tvarkymą ir taip toliau, bet aišku, mūsų bendarbiavimo galimybių yra labai daug. Galima kalbėti ir apie demokratiją, teismų nepriklausomybę ir vienos valstybės dviejų sistemų klausimą ir taip toliau. Uh, tikrai atvirai laukiu ir kolegų indėlio pakeitimo, nes sieksiu, kad būtų galima kaip, kaip įmanoma platesnė dauguma, kuri palaikytų šią rekomendaciją komitete. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį mm, šešėlėms pranešėjams, panašu į visų pirma. Ačiū. Noriu padėkoti ponam Smith už pranešimą, taip pat noriu padėkoti sekretoriatui, visiems darbuotojams, kurie padėjo parengti šią nuomonę. Kaip žinote, esu šešilinė pranešėja ir galvoju, kad ar turime dar šiek tiek laiko pakeitimams iki spalio 24 dienos. Mes stengsimės tikrai padėti, patobulinti jūsų dokumentą. Mes visi puikiai žinome, kad Hongkongas yra labai svarbus priekybinis partneris ES ir todėl mes apie tai kalbame ir demokratijos situacija yra labai svarbi ir tas klausimas viena valstybė, dvi sistemos, į tai reikia atsižvelgti. Aišku, toliau dėl mm, Hongkongo uh, vietos prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad ekonomika nėra didelė, did, didelio masto, bet e, svoris yra labai svar, didelis šios valstybės, e, bendarbiavimas labai stiprėja ir iš aukšto išsilavinimo srityje per Erasmus, Erasmus Plus programą, per kitas judumo programas. Yra, e, jie bendradarbiausia įvairiais Europos universitetais, taigi uh, Lauksiu e, teksto projekto mm, pakeitimo, pakoregavimo ir manau, kad tikrai galime pasidžiaugti gerų darbų. Einen. Ačiū. Toliau panas Lainen. Danke, Herr Vorsitzender. Ich darf äh, unseren Schattenberichterstatter, Herr Pik. Ačiū, pirmininkė. mūsų šešėlinio pranešėjo pana Pikolas nėra šiandien, tai aš perduosiu jo mintis. Aš esu narys delegacijos ryšiams su Kinėje, tai iš tikrųjų įdomu yra svarstyti šį pranešimą. Labai dėkoju ponui Smith Mm, nes jis tikrai labai puikiai pristato situaciją Hongkongė 20 metų e, praėjus nuo perdavimo. Mm, iš tikrųjų, pastarųjų metų netiek daug dėmesio skiriame Hongkongui, vos porą gal rezoliucijų tik tai. Bet e, tikrai nedaug esame pasakę apie bendrą situaciją Hongkongė. E. Šitas pranešimas vis dėlto yra laiku parengtas kadangi iš tikrųjų Hongkongas yra labai įdomus, specifinis miestas. Buvo 50 metų numatytas šitas statusas, 20 metų praėjo, dar 30 metų liko. Ir todėl galima jau suformuluoti keletą pastabų apie šitą statusą. Iš Pekino gaunamos informacijos rodo, kad tas demokratinis judėjimas Hongkonge ir toliau e, slopinamas yra žurnalistų, kurie pradeda keisti savo nuomonę, rašo tai, ko galbūt nenorėtų rašyti. Ir tie pažadai, kad Hongkongas bus miestas su nepriklausomais teismais, nepriklausoma žiniasklaida ir laisvais piliečiais, vargu ar pasiteisins. yra tokių žmonių, kurie vis dėlto nemano, kad reikėtų išsaugoti šitą statusą. Viena E, sistema, bet e, viena valstybė be dvi sistemos. Taigi sunku įsivaizduoti, kaip atrodys įvykiai ateityje. Pranešėjas kalbėjo apie problemas, su kuria susidurė, mes susidurime daugia milijoninis miestas, energetikos e, problemos atliekų Mm, surinkimas ir šalinimas ir taip toliau. Žinoma, tai yra didelio miesto problemos, įprasnės problemos. Aš manyčiau, kad e, labai gerai, kad ES siekia palaikyti kuo glaudesnius ryšius su tuo milijoniniu miestu, prekybos centru. Ir iš tikrųjų ES turėtų tęsti šitą bendradarbiavimą. Taigi džiaugiuosi, kad mes ėmėmės šito pranešimo. Bet dank u wel. Belderis. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Perskaičiau pono Smith pranešimą su didžiuliu susidomėjimu. Hongkonge gyventojai yra reiškia savo nepriklausomybės aspiracijas ir po šio pranešimo aš supratau, kad jame labai išsamei nušviečiama situacija. Tiesiog norėčiau išsakyti savo komplimentus pranešėjai. Tačiau J punkte norėčiau atkreipti dėmesį štai ką. Čia jūs sakote, kalbate apie vieną valstybę, dvi sistemos principą. Aš vis dėlto pasisakyčiau už tai, kad turint omenyje dingusius uh, prekeivius knygomis, vis dėlto e, reikėtų kitaip suformuluoti J punkto tekstą, kad e, pranešimas taptų labiau subalansuotas. Dėkoju už jį, dėkoju už faktus, tačiau kai kurių faktų interpretavimas galėtų būti patikslintas. Tikiuosi konstruktyvių posėdžių, kuriuose mes suderinsime visas šio pranešimo nuostatas. Thank you very much. Speit. Ačiū. Sutinku su kolegomis, kad tai yra tikrai mm, tvirtas projektas, geras projektas. Žinote, Hongkongas evoliucionavo į atvirą gyvą visuomenę. Mes turime iš tikrųjų parodyti e, ir tai, kad mm, to principo viena valstybė sistemos laikymasis buvo raktas. Tai aišku, yra tam tikrų klausimų, kurie kelia nerimą, kuriuos reikia aptarti. Tai yra opo, kabinėjimaisi prie opozicijos lyderių, demokratijos rėmėjų, žiniaslaidos laisvės prastėjimas mm, jautrių politinių knygų pardavimo ribojimas ar dingimas iš priekybos. Tokius klausimus reikia aptarti. Taip pat reikia atsižvelgti ir į įtampą Korejos pusėsalyje. Reikia spręsti Šiaurės Korejos pinigų plovimo Hongkongė klausimą. Ir reikia nepamiršti jungtinių tautų a, saugumo rezoliu, tarybos rezoliucijos, kuri draudžia a, tokius dalykus. La, la palabra al ponente. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjui, panui Smith. You, Ačiū labai dėkuoju kolegoms už išsakytus komentarus. Tai susidaro įspūdis, kad jūs norite dar stipresnio teksto, galvojant apie visus diplomatinius veiksmus, kas įdėta apie, apie universitetų ryšius. Labai džiaugiuosi, kad tai norima paminėti, įvertinant uh, 20-metį Hongkongo atidavimo, kad iš tikrųjų galime kažką konstruktyviai išsakyti. Toliau dėl teismų nepriklausomybės, dėl e, žiniasklaidos e, reikia sustiprinti tekstą. Ir aišku, teisingai yra to, tam tikrų subjektų, kurie siekia Hongkongo nepriklausomybės, bet mes turime pripažinti, kad kokia yra realybė Hongkongo pozicijos, nekvestionuoti to. Aišku, vienas dalykas yra diskusijos Hongkongė, tačiau iš savo požiūrio taško mes turime pripažinti realybę, manau, de facto. Taip pat dėl geresnės pusiausviros užtikrinimo, iš tikrųjų, aš labai sieksiu to, lauksiu jūsų pakeitimų. Dabar dėl nuorodos į Koreją, pinigų plovimą mes esame padarę tam tikrų aliuzijų į platesnę situaciją, į dialogą su Taivaniu ir taip toliau. Aišku, Hongkongas irgi nėra izoliuota situacija, galbūt būtų naudinga paminėti tam tikrus klausimus. Aišku, pinigų plovimas vienas iš rimčiausių klausimų. Aš pats prieš keliarius metus lankiausi uh, Hongkongė iš tikrųjų pinigų plovimo problema buvo aktuali ir tuomet ir dabar išlieka tokia. Aš, aš tikiuosi, kad mes galėsime toliau kolegos tarpusavį padirbėti, nes tikrai konstruktyvus buvo jūsų pastebėjimai ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti kaip galima geresnį konsensusą. Rekordar. Dėkuoju ponui Smith. Terminas pateikti pakeitimus yra spalio 24 diena, tai yra kitas antradienis. Antrą kartą svarstysime pranešimą FETI lakščių 20 dieną. Tokiu būdu baigiame diskusijas šiuo klausimu. Kitas klausimas turėtų būti svarstamas kartu su mm, vystimosi komitetu, taigi padarysime kavos patrauką iki 11 valandos, tai yra 10 minučių.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 colleagues, the last point of this day. I will speak in Spanish. Kągi kolegos, kalbėsiu toliau ispaniškai. Paskutinis darbo tvarkės klausimas. Situacija Nes Afrikos Respublikoje surengėme kartu mm, šias diskusijas su vystimosi komitetu. Turime atstovus iš įvairių institucijų. Gervė yra Mm, Afriko, už Afriką atsakingas iš EIVT, man tiesa iš DEFCO, Susan Malone, iš, kuri Šiaurės e, Vakarų Afrikos e, padalinio vadovė. Taip pat noriu pasveikinti Nežaruždį, mm, jungtinių tautų multidimensinės stabiliz... stabilizacijos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje mm, atstovų pavaduotoje. Ja. Ir mes keisimės e, nuomonėmis, tas keitimas nuomonėmis bus iš dviejų dalių. Visų pirma, išgirsime ES požiūrį pristatymą iš EIVT Europos komisijos atstovų, o po to bus klausimų atsakymų sesija. Tada klausysimės um, ponios Nažeto Roždy um, Minuska uh, atstovo pavaduotojos ir uh, Tai noriu e, pasakyti, kad praeitą rugsėjį Junktinių tautų visuotinė asamblėje Centrinės Afrikos Respublikos prezidentas paskelbė, pabrėžė, kad yra didžiulių sunkumų šioje šalyje. Dėja, 2017 metais saugumo situacija šalyje dar labiau paprastėjo, padidėjo smurto proveržių iš ginkluotų, pusių, ginkluotų grupių pusės ir daug nusinešta gyvybių, daug nukentėjo civilių. Taigi mes m, mm, reikia tai šaliai tarptautinės vienuomenės pagalbos ir mes turime aptarti situaciją toje valstybėje iš įvairių įvairių sričių, polit, aptarti politinę situaciją, saugumo situaciją, vystimas, humanitarinę pagalbą. Ir um, todėl visų pirma norėčiau suteikti dėmesį Dėvė komiteto e, vicepirmininkui, e, bendra pirmininkui šios tikimo na, ekologlų. Ačiū. Mūsų komitetai AFIT ir Dėvė turi aptarti situaciją Centrinės Afrikos Respublikoje ir turime ne vien tik tai pakalbėti apie šią valstybę, mes turime taip pat ir rasti atsakymus, ką mes galėtumėm padaryti ateičiai. Iki 2014 metų Centrinės Afrikos Respublika buvo e, traktuojama kaip o, e, kaip valstybė, kuri nela, labai nedaug gavo pagalbos iš tarptautinės e, bendruomenės. Uh, Mm, aišku, dėl kolonializmo, įvairių konfliktų, karinių perversmų, labai um, paplitusios smurto. Um, puldinėjimų, dėl to, kad tu uh, valstybės institucijos labai susiskaldžiusios, nėra atsakomybės. Um, tai uh, iš tikrųjų 13 metais kilo didžiulė krizė ir um, nuo to laiko beveik vienas milijonas Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų buvo iškeldinti iš savo gyvenamų vietų, tai yra apie 20 procentų visuomenės. 2014 metais ir po krizės 14 metų tarptautinė bendruomenė ir ypač ES suaktyvino savo veiksmus, stengiasi uh, paskatinti vystimasi, užtikrinti taiką. Ir 2014 Liepą, kaip žinote, um, ES, Prancūz... trys valstybės - Prancūzija, Vokietija ir Olandija kartu uh, suformavo patikos fondą. Biudžetas pirminis buvo 64 milijonai numatyti eurų. Po to biudžetas buvo padidintas iki 230. Ir dar liko 110. Tačiau plačioje vis, žiniasklaidoje mes nedaug girdime apie situaciją Centrinės Afrikos Respublikoje. Bet situacija panašu nepagerėjo nuo tų pirmųjų tarptautinių iniciatyvų Yra ir gerų žinių. Liepos mėnesį mm, Afrikos Sąjungoje vadovaujant naujas kelio gairių planas buvo suderintas susitaikymu ir taikai. Tačiau smurtas tęsiasi ir tai neramina žmogaus teisės, humanitarinė situacija, saugumo situacija e, kelia nerimą. Ir Human Rights Watch žmogaus teisų grupės praneša, kad yra civilių žudimai, yra prievartavimai, yra iš tikrųjų aukų tarp ir vaikai, yra privertiniai iškeldinimai. Rizika yra tokia, kad situacija taps nebevaldoma. Birželį pirmą kartą per dviejus metus viduje perkeltų asmenų skaičius viršijo pusę milijono. Tai yra praktiškai dar tiek pat žmonių gyvena kaip pabėgėliai kaiminėse valstybėse. Mm, mes žinome, kad situacija blogėja, yra labai daug iššūkių. ir mes turime atsakyti į labai svarbius klausimus. Visų pirma, kaip transformuoti tą valstybę mm, į tokią struktūrą, kurią Zeninės e, Afrikos gyventojai e, įvertintų kaip savo ir saugotų. Kaip uh, reketų e, išnaudojimu, smurtu ir konfliktų paremta ekonomika galėtų būti transformuota į tokią ekonomiką, kuri užtikrintų e, išgyvenimą žmonėms taikos metu. Trečias klausimas kaip būtų galima visų pirma suvaldyti smurtą, po to mm, nuginkluoti ir reintegruoti ginkluotas grupuotės, kaip padėti tašką nebaudžiamumo situacijoje, kaip užtikrinti labai platų visuomenės susitaikymą. Tai didžiulis klausimas. Toliau, kaip užtikrinti, kad mm, patys pagrindiniai humanitarniai poreikiai būtų patenkinti. Na ir galiausiai galvojant apie kaiminės, tas, kas iš išorės, ES ar jungtinės tautas, kaip tokios struktūros galėtų mm, kažką padaryti daugiau nei padaryta iki šiol. Tai tokie lemiami klausimai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Konvervakė, kuris yra valdantis direktorius atsakingas už Afriką įvatę ir aš tikiuosi, kad jis pateiks mums atsakymą. Um. Labai ačiū. Labas rytas. Visų pirma, dėkoju, kad skirėte laiko padėčiai Centrinėje Afrikos Respublikoje aptarti. Dėkoju ir už tai, kad suformulavote tinkamų klausimų Ir kartu išorės veiksmų tarnyba, AFCO ir e, DEFCO komitetai sugebės atsakyti kiek įmanoma plačiau jūsų pateiktus klausimus. Visų pirma, noriu priminti, e, kokia padėtis buvo anksčiau. 2013-2014 metais Centrinė Afrikos Respublika išgyveno skaudžiausią istorijoje krizę E, buvo kilęs milžiniškas, e, milžiniškas smurto banga tarp tautinių grupuočių, mm, buvo įsitraukusios ir ginkluotos grupuotės, e, sustabdė tai tik tai Prancūzijos sagari vadinamosios pajėgos, karinė intervencija, paskui įsitraukė Junktinės tautos, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga, nusiusdama savo karinę misiją ir taikos palaikymo misiją, kad būtų stabilizuota padėtis. Tačiau mes jau tada žinojome, kad to nepakaks ir e, dabar suvokiame, kas yra reikalinga, jau būtų laikomas ir politinio, ir plėtros kelio. Plėtros fronte norėčiau paminėti, e, jog e, vyko lapkričio mėnesį 2016 metų saugumo konferencija, kuriai vadovavo Frederica Morgerini ir e, vyriausybių vadovai pristatė nacionalinius taikos kūrimo ir stabilumo atstatymo planus, atlikome puikų darbą, buvo mobilizuota daugiau negu 2 milijardai eurų Centrinės Afrikos Respublikos raidai, pokyčiams. E, rinkimai vyko 2015-2016 metais. Didelę dalimi juos finansavo Europos Sąjunga Ir mes žinome, kokiamis sudėtingomis aplinkybėmis e, jie vyko. Labai sėkmingi jie buvo ir tokiu būdu buvo užbaigti politiniai pokyčiai ir buvo galima atkurti e, konstitucinė tvarka ir buvo rastas e, pašnekovas prezidentas Madera ir jo vyriausybė. Nepaisant gerų rinkimų ir nepaisant to, kad tarptautinė bendruomenė masiškai paremė Centrinė Afrikos Respublika, vis tik turime pripažinti, kad 16 metų pabaigoje, ypač šių metų pradžioje, vėl padėtis, saugumo padėtis labai ženkliai pablogėjo, atsinaujino smurtinės kovos ir visoje šioje veikloje vienas iš pagrindinių mm, skausmingiausių taškų yra vyriausybės nesugebėjimas veikti. Kaip jūs pasakėte, vyriausybė nesugeba užtikrinti saugumo gyventojams. Matėme, kad kovojo atskiros abiejų grupuočių e, šakos, daugiau negu 800 žmonių 17 metų pirmoje pusėje žuvo, 1,2 milijonai e, vėl neteko namų, jie buvo išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų. Nuo to kenčia visa valstybė, išskyrus sostinę, E, didelė dalimi mes kalbame apie kovą tarp ginkluotų grupuočių. Jos siekia kovos ir prie, e, atsiprašau, e, prieigos prie išteklių ir ypač miškų, kurie yra tarp Centrinės Afrikos Respublikos ir Kongo. Kadangi trūksta hartume vyriausybės pastangų, nėra įmanoma užtikrinti saugu, bazinio saugumo. Be to, per pastarosius mėnesius pastebėjome, kad padidėjo e, tarp grupuočių, tarptautinių grupuočių įtampa. Neretai ji kyla religinių pagrindų. Tai yra e, labai skausminga, nes tai yra susijęs su neapykantos e, pasisakymais, pareiškimais, e, smurtiniais veiksmais, ypač pietryčiuose tą jaučiame. Iki šiol ta zona buvo tarsi apsaugota. Prisimenate, kas buvo mangasų e, Dabar e, tai mus labai neraminanti vieta, nes viena etninė religinė grupuotė ten yra labai e, patekusi į nu, karinių veiksmų taikinį. Manusko milicija bando viską, kad apsaugotų e, gyventojus nuo smurtinių veiksmų, bet svarbiausia, mes suprantame, kad reikia galvoti apie saugumo tarnybų apsaugą ir melinųjų šalmų karių šiais metais ne vienas žuvo. Minuska svarbiausia sudėdamoji dalis yra iš Portugalijos. Portugalija yra viena iš valstybių prisidanti prie greito reagavimo pajėgų. Kaip tik šiuo metu Minuska mandatas yra strategiškai peržiūrimas. E, Niujorke tai vyksta. Tikimės kad e, bus pasiektas rezultatas ir misija bus sustiprinta. Junktinių tautų generalinis sekretorius Gutierės šią savaitę paskelbė ataskaitą ir aš esu tikras, kad apie tai kolegos iš Junktinių tautų šiandien daugiau papasakos. Akivaizdu, kad net ir padidinus gebėjimus Minuska nesugebės apsaugoti visos teritorijos, jeigu veiks viena. E, reikia politinių veiksmų priemonių. Be to turime galvoti apie saugumo sektoriaus reformą. Aš žinau, kad ES deda labai daug pastangų, e, karinė e, mokymo misija yra nusista UTMECA e ir nacionalinės saugumo pajėgos yra rengiamos. Tai vyks iki 18 metų rugsėjo mėnesio, nes tada tos misijos kadencija pasibaigs. Pasiekim dabar jau antrąjį etapą, bet iš esmės mes turime kalbėti apie saugumo sektoriaus reforma Centrinė Afrikos Respublika ir nacionalinės reformos reforma. Kaip tik šiuo metu yra peržiūrima padėtis, galvojame, kaip pratesti mandatą dar dviejiems metams, bet to nuolat teikiame pajėgą policijai ir žandarmerijai, jų gebėjimų stiprinimui veiksmai yra glaudžiai koordinuojami su jungtinėmis tautomis. Tai yra tokia paskutinė zona, kurioje veikiame. E, vienintelis sprendimas yra išsamus politinis sprendimas, siekiant susitarimų e, su įvairiomis grupuotėmis, skaitant taikos ir sutaikinimo. Aš manau, kad e, turėtume stengtis, kad viskam vadovautų vyriausybė. Vyriausybė turi būti teisėta, sukurta po teisingų rinkimų. Lyderis turi būti remiamas tarptautinės bendruomenės. Mes padedame vyriausybei ir mes e, dabar jau vyresniųjų ekspertų pasamdėme, kad jie paremtų vyriausybę, užtikrinant jos e, vadovavimo gebėjimus. E, pasikliauname Afrikos iniciatyva, tai yra toks vadinamas planas strateginis. Afrikos Sąjunga sukūrė iniciatyvą, kuria visos kaimininės Centrinės Afrikos Respublikos šalys yra sutelkiamos ir joms tenka rimtas, rimta atsakomybė už šį procesą. Mes suprantame, e, koks glaudus yra ryšys su kaiminėmis valstybėmis - Gabonas, Komba, Čadas ir kai kurios kitos valstybės įeina į regionės organizacijas. Iš šio proceso buvo e, parengtas Libravilio veiksmų planas, kuris e, numato tarpininkavimą tarp kariuomenės ir vyriausybės. Afrikos Sąjungos iniciatyva sukėlė tam tikros įtampos tarp Afrikos Sąjungos veiksmų ir jungtinių tautų veiksmų. Dėl tos priežasties mes Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnybą e, Birželio 21 dieną sutelkėme prie vieno stalo visas jėgas ir Sante generalinio, e, Sante dydžio e, iniciatyva turėjo pavirsti realybę ir dabar po susitikimo Bruselėje pastebėjome, kad tarptautinė bendruomenė tapo žymiai vieningesnė, solidaresnė, įvertina Afrikos iniciatyvą ir pripažįsta, kad e, Afrikos valstybių vadovės, valstybių e, vyriausybės turi išlikti realios lyderės, realios vadovės tame procese. Taigi politiškai dabar Visi diskutuojame apie artimiausių savaičių iššūkius, turime parengti aiškę koncepciją, užmesgėme ryšius su, su sukilėlių grupuotėmis, norime susidėrėti, kad jos padėtų ginklus, sudėtų ginklus ir prasidėtų valstybės integracija. Tada galėsime pradėti galvoti apie teisingumo, nebaudžiamumo sistemas. Tai yra labai svarbus mums aspektas kova su nebaudžiamumu, e, kova su nusikaltimais žmonijai. Norime paremti, paremti Centrinę Afrikos Respubliką ir jos vyriaus parlamentą. Parlamento pirmininkas kreipėsi į mane, prašydamas prieštarauti bet kokiai e, masiniai amnestijai. Tai tik dar labiau uh, padidintų nestabilumą ir smurtą Centrinėje Afrikos Respublikoje. Mesgi žinome, kad tvarios taikos be teisingumo ir sutaikinimo negali būti. Todėl turime siekti tokios delikačios pusiausvyros. Tikimės, kad Afrikos iniciatyva per artimiausią savaitę taps e, realiai veiksminga. Taikinimo komisija nemažai yra nuveikusi ir mes remiame ją. Taip pat yra įkurtas specialus baudžiamasis teismas, labai glaužiai bendradarbiaujant su tautiniu baudžiamuoju teismu, mes visą tai remiame. Taigi dabar turime visas pamatinės priemonės e, pažangai daryti. Ir aš tikiuosi, kad jungtinių tautų ataskaita apie tolesnius veiksmus yra akivaizdus įrodymas kuris rodo, kad specialus baudžiamasis teismas netrukus galės pradėti e, atlikti tyrimus, nagrinėti bylas. Labai aktyviai dalyvaujame ir politinėme darbe, nuolat palaikome ryšį su visomis e, regiono suinteresuotomis pusėmis, su prezidentu, su e, Centrinės Afrikos Respublikos kaiminėmis valstybėmis. Centrinė Afrikos Respublikoje ES naudoja visas turimas priemonės - politinės, humanitarnės, e, vystomosios pagalbos, saugumo. Ta prasme, padėtis yra ES akimis pakankamai gera, tačiau tarptautinė bendruomenė Centrinė Afrikos Respublika yra pamiršusi. Mes neturim galvoti tik tai apie Sahelius ar Afrikos iškišulį. Mes turime pasirūpinti ir padėtimi Centrinėje Afrikos Respublikoje, nes tai yra Afrikos centras. Jeigu ten reikalai klostysis prastai, tai e, lyga paplis po visą žemyną ir tada humanitarnė žmogaus teisų pusė e, tik prasties. Čia aš baigsiu kalbėti ir tikiuosi, kad mano kolegos papildys mane ir papasakos, e, kaip klostosi humanitarnė padėtis. Ačiū. Iš karto suteiksiu žodį Karlai Montesi, ji yra tarptinio bendradarbiavimo ir vystimosi generalinio direktorato direktorė. Ačiū. Iš tikrųjų, mes turėtume pamastyti, kaip ES taikomos priemonės padeda šiam regionui nekalbėsiu dar kartą tų pačių dalykų susijusių su situacija. Aš kalbėsiu apie humanitarinę padėtį, taipogi nekalbėsiu, kadangi kolegė grįžo iš Centrinės Afrikos ir papasakos, kokia humanitarinė situacija konkrečiai Malyje. Aš tiesiog pakalbėsiu apie tuos aspektus, kurie yra susijęs su vystimusi, su tuo, kaip mes reaguojame į krizę. Norėčiau tiesiog priminti, kad ES yra labai svarbi Centrinės Afrikos Respublikos remėja, teikianti humanitarnę pagalbą, vystimusi pagalbą, padeda įveikti krizę ir taip pat karo padarinius, kai tokią pagalbą mes teikėme, kai buvo organizuojami prezidento rinkimai, mes organizavome konferenciją, kurioje dalyvavo tarptautinės organizacijos ir kurioje buvo priimtas sprendimas padėti atstatyti šalį. Tiesiog mes sukūrėme pagrindus, kurie galėtų leisti konsoliduoti taikos procesus, padėti atstatyti šalį. Tačiau, žinoma, šita strategija buvo renkta kartu su šia valstybė, su ES, su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir buvo raginama, kad ir Centrinės Afrikos Respublika pati prisidėtų prie šitos strategijos įgyvendinimo ekonominė situacija yra labai sudėtinga, kadangi augimas yra labai nežymus dėl to, kad situacija yra neaiški. Pagrindinės e, struktūros, e, infrastruktūros nėra, trūksta tiltų, jungčių, transporto jungčių, negalima susisiekti transporto keliais, taip pat e, nepakankamas elektros energijos tiekimas ir reikia imtis skubiausių priemonių administravimo lygmenyje. Bendrai kalbant, situacija yra labai sudėtinga, reikia daug ką nuveikti, galvojant apie šalies atstatymą, pirmiausia, reikėtų susitelkti dėmesį į prioritetinės sritis. ES taiko integruotą požiūrį teikdama pagalba vystimusi, tačiau taip pat yra numačiusi pagalba papildomoms priemonėms įgyvendinti. Mes vadovaujamės integruotų požiūrių, grįžtant prie šitos tarptautinės konferencijos. Norėčiau netiek leistis į istoriją, bet pažvelgti į ateitį. Mes nacionalinį integracijos planą patvirtinome ir numatome 128 milijonus mūsų pagalbos. Be to, mes siekiame stiprinti valdymo struktūras ir siekiame, kad būtų sudaroma demokratinė vyriausybė įvairiais lygmenimis Be to mes siekiame, kad būtų toliau tęsiamas nacionalinio susitaikymo procesas. Ir mūsų manimų labai svarbu žemės ūkio ir užimtumo politikos srityje pasiekti bent dalinio stabilumo. Į tai yra nukreiptos mūsų priemonės. Pavyzdžiui, statant tiltus reikėtų susijęti labiau nutolusius regionus, taip pat reikia tiekti elektros energiją, kad ir nutolusiuose regionuose galėtų būti, būtų galima imtis ekonominės veiklos. Taip pat mes esame numatę 64 milijonus eurų atskiriams regionams, kad regionuose taip pat būtų galima įdėkti administracinės priemonės, kad ir regionai galėtų vertimas į anglų kalbą vyksta nesėkmingai, atrodo. Ok. okay. Continuo, continuo in francese o in inglese. Um, <laughs> per la prima volta. Okay. Ar italų kalbą turėčiau tęsti, ar reikėtų kitą kalbą kalbėti? Atsiprašau, kad įvyko nesklandumų. Aš kalbėjau pradžioje italų kalbą, tačiau galiu kalbėti prancūzų anglų kalbą, jeigu nesklandumai nebus pašalinti. 64 milijonus eurų mes numatėme regionams, pirmosius 28 milijonus jau išmokėjome, kad naujasis prezidentas galėtų padengti pačias svarbiausias administravimo išlaidas. Taip pat yra numatytos ir kitos priemonės, paramos priemonės reformuojant saugumo sektorių. Eh, Kad susitaikymo procesas vyktų kuo sklandžiau. Mes numatėme priemonės, kurios būtų taikomos derinant e, su UTM priemonėmis, tai yra su priemonėmis, kurių uždavinys apmokyti karinės pajėgas. Ir taip pat mes siekiame, kad būtų suformuoluota globali vizija apriepinti visas svarbiausias reformas. Dėl tiesioginės paramos visuomeniai. Kaip jau anksčiau buvo minėta, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą patikos fondą. 2014 metais iš to fondo buvo numatytos lėšos patenkinti pačius svarbiausius visuomenės e, poreikius. E, e, yra 45 milijonai numatyti ir kitame fonde FIN ir BIKUM fonde. Taigi mes sugebame labai greitai reaguoti ir padėti finansuoti tiltų statybą. Tai yra labai svarbu, kad būtų galima susijęti, sujungti atskirus regionus ir kad tuose regionuose arba tuose teritorijose būtų kuriamos administracinės struktūros. Kita vertus, tai labai svarbu užtik, tiek, tiekiant aprūpinimą maistu ir taip pat labai svarbu stiprinti sveikatos apsaugos sistemas. Jau dabar 500 tūkstančių žmonių e, yra suteikta pati būtiniausia parama ir pagalba visų tų priemonių uždavinys padėti tiems žmonėms, kurie yra patekę į labai sudėtingą, beviltišką situaciją ir kad tiems žmonėms būtų atvertos ateities perspektyvos, išgyvenimo perspektyvos, kad jie galėtų imtis konkrečios veiklos. Jūs tikriausiai žinote, kad viešojo administravimo struktūros yra labai silpnos Ir todėl mes manome, kad ES ir jungtinės tautos turėtų teikti pagalbą šioje srityje. Yra reformų, kurių ši šalis neįgyvendins be ES paramos, taigi mes skiriame ir techninę pagalbą, ypač viešojo administravimo srityje būtinų reformų įgyvendinimui labai svarbu užtikrinti, kad viešasis administravimas vėl būtų įdėktas ir sutvirtintas ypač nutolusiuose arba izoliuotuose šalies regionuose ir teritorijuose. Tiek būtų informacijos iš mano pusės, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, jeigu daug kils. Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį Susanai Malun, Europos civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos operacijų Šiaurės vakcinacijos skyrius vadovė. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Kaip Karla ir Kūnas pasakė, ES yra pagrindinis Centrinės Afrikos Respublikos rėmėjas ir mes esame viena iš svarbiausių humanitarnės pagalbos donorių ir rodo praktiškai e, solidarumą su tais, kurie liko šalyje ir su tais, kurie pabėgo į kitas valstybės. 14 metais 88 milijonai buvo numatyti humanitarnės pagalbos forma. Šie, šiais metais numatyti skirti 24 milijonai eurų ir tai yra skirta ir e, šalies viduje e, pabėgusiems žmonėmis ir taip pat ES komisija teikia pagalbą pabėgėliams, kurie yra kitose valstybėse Čadė ir Komerų, Kamerūne. Taigi ES yra viena iš svarbiausių humanitarnės pagalbos teikėjų, tačiau humanitarinė krizė ir toliau išlieka labai sudėtinga. 2017 metais humanitarnės pagalbos e, e, apimtys didėja, 500 milijonų dolerių dar reikia, kad būtų patenkinti visi šios Respublikos humanitarnės pagalbos poreikiai. Kolega pakalbės apie tai išsameu. Iš tikrųjų, kol kas trūksta 500 milijonų e, eurų pateikėti humanitarinius e, nes pagalbos lūkesčius. Ir jūs jau kalbėjote, kad situacija palaipsniui blogėja ir todėl reikia skirti dar didesnį tarptautinį dėmesį. Praėjusią savaitę aš visą savaitę buvau Centrinės Afrikos Respublikoje ir keičiausi informaciją su tarptautinių organizacijų atstovais, taip pat dalyvau diskusijose su karštųjų taškų atstovais ir aš dar kai įsitikinau, kad humanitarnė situacija yra blogėja ir todėl tarptautinė parama yra netidėliotina. Kaip kolega Kūn kalbėjo, šiais metais mes konstatavome smurto protrukius įvairiose šalies regionuose, rytinėje, vakarinėje, centrinėje dalyje. Gegužės 9 buvo suorganizuoti smurto išpoliai ir 50 procentų viduje išvarytų asmenų skaičius padidėjo Ir dabar 600 tūkstančių tokių asmenų yra, kurie yra išvaryti iš savo gimtųjų vietų ir 481 tūkstantis yra pabėgę į kaiminės valstybės. Taigi mes vėl grįžtame į tą pačią situaciją, kuri buvo 13-14 metais, būtent kai vienas iš penkių Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų turėjo palikti savo gyventų, gimtasias vietas, savo namus, ar buvo priversinai išvarytas iš savo namų. Centrinės Afrikos Respublikos gyventojai yra labai pažeidžiami dėl įvairiausių priežasčių mes skiriame paramą iš pagalbos vystimuisi fondo Ir visa tai reiškia, kad šitie gyventojai iš esmės priklauso nuo humanitarnės paramos teikimo. Maždaug pusė Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų reikia teikti tarptautinę humanitarinę paramą. 2,4 milijonai gyventojų priklauso nuo tokios paramos. humanitarnės pagalbos poreikiai didžiuliai. Ir iššūkiai yra taip pat labai dideli. Tai, kad trūksta finansavimo, ne, nesėjama tik tai su vienu iš kokiu nors konkrečiu iššūkiu. Pirmiausia, tai yra e, prieimas, kadangi nėra mm, infrastruktūros, kelių infrastruktūros, nėra tiltų, nėra jungčių, tai yra fizinės jungtis yra didžiulis iššūkis teikiant humanitarnę pagalbą, nesaugumas, kadangi nesaugumas ir toliau didėja visoje valstybės teritorijoje, o tai reiškia, kad humanitarnių uh, nes pagalbos teikėjų uh, E, organizacijos patiria išpolius, bet to taip pat humanitarnės paramos organizacijų prieimimas, kaip jos yra prieimimas gyventojų grupių, visuomenės ir taip toliau. ES teikia šiais metais paramą, 24 milijonai yra numatyti šiems metams yra teikiama tiesiogė humanitarnė pagalba, taip pat greito reagavimo mechanizmas yra sukurtas, kad tarptautinės organizacijos galėtų labai greitai, skubiai teikti humanitarnę pagalbą, kad teiktų maistą, taip pat priminės sveikatos apsaugos paslaugas ir taip toliau. Ir žinoma, mes ir toliau teikiame humanitarinę pagalbą pabėgėliams, kurie turėjo pabėgti į kitas valstybės, į Kamerūną ir į Čadą. Mes jiems teikiame pagalbą maistu. Ta pagalba yra labai svarbi, kadangi jie priklauso nuo tos pagalbos. Mes įgyvendiname įvairius projektus ir siekiame taip pat imtis tam tikros veiklos kaimininėse valstybėse. Ir galiausiai turint omenyje, kad Centrinės Afrikos Respublikoje humanitarnė padėtis greitai nepagerės, manyčiau, labai svarbios penkios priemonės, kurias galėtų padėtų e, sustiprinti humanitarnės pagalbos teikimą. Labai svarbu, kad pagalba teikiamos, parama teikiančios organizacijos padidintų savo gebėjimus ir galėtų greičiau uh, reaguoti teikėdamos pagalbą nutolusiems regionams ir kad būtų galima sustiprintai ir staigiau reaguoti. Antra, labai svarbu koordinuoti įvairių paramą teikiančių organizacijų veiklą, įvertinti tinkamai poreikius ir parengti labai aiškius atsakymus, numatant prioritetus. Trečia, Labai svarbu atskirti e, pilietiniai visuomeniai skirtus veiksmus ir taip pat karinis veiksmus, kadangi Centrinės Afrikos Respublikoje situacija yra labai sudėtinga ir mes turime padėti gyventojams suvokti, kokia svarbi tarptautinė pagalba. Ketvirta. Labai svarbu užtikrinti sąsajas tarp e, humanitarnės pagalbos teikėjų organizacijų ir vystimosi pagalbos programų. Taip pat reikėtų parengti tinkamą atsaką kaiminėse valstybėse siekiant, kad būtų apriepti ir tie pabėgėliai, kadangi yra daug tokių žmonių, kurie atsižvelgiant į sudėtingą situaciją net neketina grįžti į uh, Centrinės Afrikos Respubliką. Taigi reikia pritaikyti priemonės prie tų žmonių poreikių ir pagalvoti apie kitas priemonės, kurios galėtų būti taikomos ir toliau, kai tie asmenys ir toliau liks kaiminėse valstybėse. Ir galiausiai reikia tarpininkauti skleisti informaciją tarptautiniu mastu apie labai sudėtingą Centrinės Afrikos Respublikos humanitarnę padėtį. Komisija e, e, galvodami, galvodama apie e, Kamerūnę ir Čedę esančius pabėgėlius, turi nepamiršti jų situacijos, skleisti informaciją ir, žinoma, labai svarbios parlamento iniciatyvos, rezoliucija priimta sausio mėnesį. Jūs raginote tarptautinius donorius, kad jie kartu su ES teiktų paramą visai visuomeniai, kuri pateko į šito konflikto e, tinklą. Dėkuoju. Dabar raginu klausti. Pirmiausia, aš norėčiau paklausti štai ko. Centrinės Afrikos Respublikoje situacija kelia didelį susirūpinimą mums visiems. Kai skaitome Junktinių tautų ataskaitą apie daugybę konfliktų, kurie vyko 3-15 metų laikotarpiu, suprantame, kad buvo žudoma, kad buvo smurto protrukių, kad vyko kariniai veiksmai ir kad ekonominė situacija yra tiesiog katastrofiška, o tai reiškia, kad pilietinė visuomenė patiria didžiulį, didžiulių problemų. Taikos iniciatyvos kol kas nebuvo vaisingos. Birželio mėnesį situacija tai dar kartą patvirtino. Afrikos sąjungos valstybės buvo susitikusios, galvojo apie galimą veiksmų planą, tačiau aš norėčiau paklausti ekspertų nuomonės, kokie susitarimai atnešė apčiopiamų rezultatų ir kokios pagalbos reikėtų, kad situacija šioje Respublikoje pagero, pagerėtų. Nevyriausybinės organizacijos atkreipė dėmesį, kad situacija sudėtinga ne tik tai E, atskiruose regionuose, bet kad reikia plačios koncepcijos visai šaliai ir kaip jungtinės tautos siūlo, reikėtų pateikti koncepciją, kuri leistų e, įveikti šitą konfliktą. Mums nepriimtina, kad e, jungtinių tautų taikos palaikymo grupės yra kaltinamos, kad jos taip pat vykdo smurtinės prievartas arba netgi yra kaltinamos e, prievartavimu. O dabar suteiksiu žodį kolegoms. Euh, euh, Na, aš irgi prie kalbinės įvairovės prisidėsiu, nes kalbėsiu prancūziškai. Du dalykai. Visų pirma, Centrinės Afrikos Respublikoje susidurėme su valstybės visiškų žlugimu, institucijos ir visą tai. Čia jau ne vakar tą naujieną išgirdome. Ir Sereka, Valaka, vis, visi tie, pri, pri, visi tie konfliktai, ne, ne vakar viskas kilo. Ir iš tikrųjų nebuvo realaus e, struktūrinio vystimosi kas būtų turėję kokių didesnių poveikių. Bet iš tikrųjų viskas griūva vienai per kitaip ir galiausiai ta valstybė tiesiog neegzistuoja. Ir man vis sunkiau yra suvokti, kaip gali padėti kažkam, kuris nesugeba ne tik tai, kad pats savo padėti, bet jis realiai neegzistuoja. Prezidentas, pažiūrėk, kai keliauja, e, skundžiasi tuo, kad praktiškai jis negali nieko gyveninti valstybėje. Ir instituciniai konfliktai sunkiai sprendžiami, formaliai, jeigu taip vertintumėm toje valstybėje, kuri embriono stadijos, sakykime, iš esmės jis nieko negali sukontroliuoti, tai aš tiesiog keliu savo tokį klausimą. Tai dabar tokioje situacijoje gal reikėtų uh, nuosekliau derinti teikiamus visus pagalbos veiksmus tarpusavyje. Ir todėl aš ir noriu užduoti Jums štai kokį klausimą. Ar nemanytumėt, kad kuriuos mes turime, tos instrumentus dėl humanitarinės pagalbos, dėl tolesnės raidos, sakykime, galvojant apie saugumo sektorių, bet e, aišku, svarbiausia, galvojant apie visus valstybės pagrindus, kuriuos reikėtų pakloti. Uh, tai, tai ką mes turime, pavyzdžiui, tai tie milijonai eurų, ką, ką mes dar turime, tai yra, man atrodo, jau neblogai, bet gal galima tiesiog aktualizuoti savo veiksmus, tai labiau tiksliškai juos nukreipti ten, kur tikrai jų reikia, atsižvelgiant į tai, kas ten vietoje vyksta. Tai mano pirmas būtų tas klausimas. Ir antras dalykas, mane su, sukūrėte tas. Mm, pastebėjimas, kad, na, yra toks kaip ir susitaikymas daugelio iš tų, kas ten yra, Centrinės Afrikos Respublika, kad, na, yra toks požiūris, kad net ir mes, Europos Sąjunga, nesam ten jau labai laukiami. Tai ką jūs galvotumėt tuo klausimu? Labai ačiū. Mes norėtumėm išgirsti ir, ir žmonisko atstovės dar pasisakymą, tai aš labai prašyčiau visų kalbėtų apsiriboti dviem minutėmis. Follow. Lopes Tekilar. Labai atsiprašau, aš negalėjau e, viso jūsų pasakymo išklausyti, kadangi mes kartu su ponė Kengė grįžome iš balsavimo lybėje komitete, tiesiog skubėjome čia kaip galėjome, bet būtent galvojant apie misiją Činės Afrikos Respublikoje, niekuomet dėl saugumo situacijos nebuvo uh, Mm, siunčiama misija ten, taigi aš noriu paklausti diplomatinio atstovavimo ES, ES delegacijos e, Bamako klausimas, koks yra ir e, valstybių narių diplomatinio atstovavimo ten klausimas, ko, ko yra pasimokyta iš to, nes taip dramatiškai yra pablogėjusi situacija, konfliktai. Tad su daugeliu e, kitų valstybių ES labai intensyviai bendarbiauja ir kartais tikrai sugebame pakeisti situaciją iš esmės, pavyzdžiui, Nigeriją. Paimkime. Bet o šiuo atveju, e, kokios galime pasimokyti pamokų? Nes uh padėtis blogėja nuolat, dramatiškai, beviltiškai. Kokie, kokiu dalykų galima pasimokyti iš patirties? Kas galėtų šiek tiek nušviesti e, realiai prasmingesnius veiksmus, kad e, e pagaliau toje Centrinėje Afrikos Respublikos šviesa nušvistų, kaip jau ilgą laiką e, E, nėra. Pana Šafhauseris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, praeitą savaitę Centrinė Afrikos Respublikai lankiausi penkioms dienoms. Aš pats savo ruoštų ten važiavau. Kviečiausi kolegų, kad važiuotų, bet niekas daugiau nevažiavo. Aišku, saugumo problemų yra, bet tokia misija įvyko ir tai buvo įmanoma padaryti. Būdamas ten, aš e, norėjau specialių tokių e, minčių išsakyti ir dabar. Aš norėčiau į Luksemburgiečio Engelio e, komentarus sureaguoti. Valstybė, nebėra ten tos valstybės. Kažerinai kada nors ir buvo. Sakom, kad reikia atkurti valstybę. Kad atkurtumėm valstybę, nepavyks to padaryti tik tai biudžetinės lengvatas numatant. Todėl aš konstatuoju, kad reikia duoti valstybę tenai Aš kalbu apie nevyriausybinės organizacijas, aš pasisakau už jas. Aš kalbu už tai, kad būtų remos nevyriausybinės organizacijos. EBPO 25 metus pirmininkas buvau. Ir tai neturi nieko bendro, tai yra du skirtingi dalykai. Čia mes turim neatkurti valstybę, bet ją įkurti. Nėra ten valstybės. Uh, Žemės ūkio ministerija neturi internetinio ryšio, neturi spausdinimo mašinėlių, laiškų rašyti e, su spausdinimo mašinėlė nerašė. Yra tik vienas dokumentas kaimo plėtrai, tokia yra realybė. Taigi, kad plėtotume valstybę, reikia pirmiausia, kad galvotume apie galimybės pertvarkyti sistemą. Yra funkcionieriai, reikia galvoti, iš kur jiems rasti pinigų atlyginimams. Ir e, dabar žinome, kad 70 procentų e, E, atkuriamosios pagalbos yra kuriama nevyriausybinėms organizacijoms. Taigi mes pirmiausia turime galvoti apie E, valstybės ir ekonomikos atgaivinimą. Dėl valstybės atgaivinimo aš žinau, kad laikas eina. Reikia kariuomenės, reikia tikros ginkluotos, tikrų ginkluotų pajėgų. Tada tik turėsim tikrą valstybę. Mes organizuojame mokymą, tai vyksta, tai puiku, viskas vyksta gerai, Europos Sąjungos, bet ta kariuomenė neturi įrangos, jos nebėra ten, jie neturi ginklų. Taigi reikia įrangos, reikia ginklų. Tas kvailas embargo nustatytas Centrinė Afrikos Respublikai, bet visom kitom ginkluotom grupuotėm, kurios puola Centrinės Afrikos Respublikai Respublika nėra embargo. Todėl aš labai atsiprašau, gerbiamas pirmininkė. Tai yra dabar prioritetas. Turime eiti tokia kryptimi. Antras dalykas, ar jūs žinote, kad 5 procentai Centrinės Afrikos puikiosios respublikos yra naudojama žemės ūkiui? Reikia plėtoti žemės ūkį, todėl reikia tikros e, kaimo plėtros teritorijų, e, plėtros plano, kurį mes įgyvendintumėm. Aš esu įsitikinęs, kad jeigu ES gali padėti, tai būtent šioje srityje. Vieną dalyką tik tai pridursiu. Minuska. Kodėl mano kolegos kalba E, apie tai. 850 milijonų kainuoja tas procesas. 10, milijo, 10 tūkstančių vyrų toje kariuomenėje. Aš jums garantuoju, Centrinės Afrikos Respublikos 3 tūkstančių kariuomenė galėtų įveikti viską. Aš dabar galvoju apie Prancūziją, Rusiją ir Junktinės Amerikos valstijas, kurios bando atkurti tvarką. Ne jos turi atkurti tvarką. Ja, vielen Dank. Äh. Galer. Atrodo, kad visi suvokiame, kokia dabartinė padėtis. Ir, žinoma, kyla štai koks klausimas, kokios institucijos, kokiamis priemonėmis galėtų padėti atkurti valstybingumą. Iš to, ką aš išgirdau, darau išvadą, kad esame ir toliau pasimetę. Anksčiau jungtinės tautos galvojo apie tam tikrus regionus, kurie būtų valdomi patikos pagrindais ir kad jie galėtų padėti atkurti vėliau valstybingumą visoje šalyje. Tačiau gal dabar kartu su jungtinėmis tautomis, su Afrikos sąjunga, galbūt Europos sąjunga kartu su šiomis institucijomis turėtų pabandyti tai, ką aš esu patyręs Salomono e, e, salose prieš 20 metų. Ten valstybingumas taip pat buvo visiškai žlugęs ir iki šių metų pabaigos buvo teikiama regioninio administravimo pagalba Salamono vals, e, saloms ir po to, kai 50 metų laikotarpiu nebuvo sugebėta užtikrinti šalies valstybingumo, tai pavyko padinta Europos Sąjungai, tai aš manyčiau, kad čia šiuo atveju jungtinėms tautoms, Afrikos Sąjungai, Europos Sąjungai reikėtų pagalvoti apie panašias priemonės, apie tokią misiją, kai pilietinės visuomenės atstovai, kai mm, e, vyriausybės atstovai ir kai mm, nevyriausybinio organizacijos atstovai tiesiog bando mąstyti, kaip atkurti valstybingumą. Grazie. E, um, eh, mi scuso anch'io perché mi dispiace. Pane Kengė. Ačiū. Aš irgi labai atsiprašau, kad negalėjau diskusijose dalyvauti nuo pradžių, kadangi turėjau dirbti kitame komitete. Uh, Centrinės Afrikos Respublikos situacija man labai aktualus klausimas ir tikrai aš, aš pritačiau tam, kad tai yra situacija, tai yra karo, kurį visi neigia situacija. Iš tikrųjų, tai yra, eina kalba apie milijonus nukentėjusių, daug, daug didesnis skaičius nei kitose Afrikos valstybėse ir kiek žmonių gyvybių e, prarasta, tai ekonominiai, politiniai padariniai. Labai dažnai mes pamirštame, kad juk eina kalba apie žmonių gyvybės. Ir tai yra absoliučiai baisi kaina. Aišku, suprantame, kokie yra prioritetai. Visų pirma, sustabdyti smurtą, tada pereiti prie susitaikymo, prie taikos proceso. 17 birželį mm, buvo pasirašytas susitarimas e, aišku, daug įvairių gyvenimo sunkumų, tačiau jau tai yra pradžia turime galvoti apie staikinimo komitetą, galbūt būtų galima jį suformuoti. Toliau nusiginklavimas, ginkluotų grupuočių nuginklavimas. Ir kaip ir kiti kolegos, aš noriu pabrėžti, kad ta valstybė neegzistuoja realiai. Taigi kalbame apie humanitarnę krizę, kur nėra jokio jokios valstybės, valstybės struktūros, jokios nėra, su kuo galėtum dirbti tai iš esmės turi pradėti nuo nulio. Ir iš tikrųjų sutinku, kad taip mes turime padėti, turime teikti tam tikrą pagalbą kad e, ta dem, demokratijos užuomaskos galėtų įsitvirtinti. Ačiū, o dabar perėsime prie mūsų svečių atsakymų. Ir dar turime palikti laiko specialiai atstoviai. I will. Uh, thank you. Um... Ačiū. Porą klausimų. Labai svarbu tai, kad generalinis sekretorius Gutierrez ten vyks kitą savaitę. Ir uh, vyriausios įgaliotinės pavaduotojas vyks kartu su juo. Tai yra labai svarbi e, žinia, kovojant su tautinių grupuočių tarpusavio smurtavimu. E, tame regione jungtinės tautos prie to prisėda ir ES tai krypčiai pritarė. Na, nu, dabar atsakysiu konkrečius klausimus. Visų pirma, klausimas dėl mūsų buvimo Centrinėje Afrikos Respublikoje. ES turi turbūt didžiuotis tuo, kad sugebėjo vieninteliai išlikti per visą krizę. Mes esam turbūt vieninteliai pasaulyje, kaip tarptautinė institucija, kuri sugebėjo išlikti dvi šalių pagrindų Centrinė Afrikos Respublika. Dėl įvairiausių priežasčių mums pavyko tą padaryti. Dabar mes dirbam visų tempų, išorės veiksmų tarnyba įdėgia labai daug brangių saugumo priemonių. Labai svarbu, kad jūs apie tai galvotumėt, nes uh, E, jūsgi nusprendžiate, koks bus biudžetas, bet labai svarbu, kad mūsų pajėgos ten išliktų ir visapusiškai veiktų. Ką daryti? Apie tai buvo klausima beveik visų kalbėjusiųjų. Visų pirma, nereikia nuvertinti rinkimų reikšmės. Taip, nėra valstybės, nėra valstybės struktūrų, bet rinkimai vyko. Ir Centrinės Afrikos Respublikos gyventojai pademonstravo, kad jie jaučiasi priklausantis valstybei, tautai. Ir e, rinkimai buvo laisvesni negu daugelie kitų Afrikos, e, Afrikos valstybių. Jie truko dvi, dvi dienas. Ir tai yra puikia dirba tolesniam darbui. Pozicija e, prezidento dabar yra labai silpna, nes vyriausybė yra labai susiskaldžiusi, labai daug šnekų apie kitus rinkimus, bet mums labai svarbu sustiprinti dabartinę vyriausybę ir dabartinį prezidentą paremti. Šiuo metu, aš manau, mes pažangos galime padaryti, nes visos investicijos, apie kurias kalbame, iniciatyvos, Afrikos investicija, regionų generalinio direktorato planai, darbas su regionu, yra valstybių regione, kurios siekia masinės amnestijos jokių būdų apie tai neturim kalbėti. Ir dabar yra pasiektas e, toks tikslas nuoseklus planas, kuriame yra vardinta, ką reikia daryti, ką akcentuoti, tai yra sudernimas, teisingumas, nebaudžiamumas, tol, kol ginkluotosios grupuotės žino, kad e, susitars palankesnėmis sąlygomis su kitais, tol juos tarptautiniai bendruomenė nusileis. Mes dabar turime nustatyti aiškius kriterijus ir galbūt juos reikės koreguoti. Su Afrikos Sąjunga palaikom glūdžius ryšius su jungtinėmis tautomis, taip pat ir su regionu. Ir mes turime pasirūpinti, kad ši operacija per artimiausias savaitės išsijudintų, nes laikas yra labai svarbus veiksnys. Dėl vyriausybės paramos. Žinia, reikia, kad rezultatų būtų pasiekta greitai, todėl negalime visos atsakomybės palikti vyriausybei. Turime dirbti ir su pilietinė visuomenė, su jungtinių tautų agentūromis, kad greitai būtų pasiektas norimas rezultatas, kad praktiškai būtų dirbama kuo efektyviau. Saugumas. Aišku, tai yra visa ko pradžių pradžia, be saugumo humanitarnės pagalbos negalime teikti, nes tiesiog neįmanoma pasiekti gyventojų Ir, kaip jau sakiau, aktyviai dirbame per mokymo tarnybas, mes turime savo mokomųjų batalionų. E, bet dėl to, aš galiu pasakyti, kyla nemažai e, trinties. Mūsų pajėgos ten yra dislokuotos į konkrečias vietovės, nes trūksta įrangos, trūksta saugumo garantijų. Kai mes mokome savo kariuomenę, paprastai mokome kariuomenę, atsiprašau, paprastai pamirštame, kad jai reikės e, įrangos, ginklų. Ir ginklų klausimas buvo paminėtas, kaip ir ginklų embargas. E, taip, jis taikomas, bet e, yra pakankamai nuostatų, kurios leidžia legaliai kariuomeniai ginklų turėti. Tačiau ta operacija yra labai sudėtinga Mes su valstybėmis narėmis labai aktyviai tuo klausimu dirbame, nes norime, kad valstybės narės imtųsi daugiau veiksmų. Čia jau baigsiu, nes laikas eina ir aš esu tikras, kad kolegos papildys. Aš labai trumpai pabandysiu jūs papildyti. Iš tiesų buvo pateiktas klausimas, kiek skirsime naudos gavėjams, gavėjose naudos, naudos gavėjose valstybėse, nevyriausybinės organizacijoms, kiek valstybei. Mes dabar e, kalbame apie 382 milijonus. Visa ta suma yra skiriama darbui su valstybe, su biudžetinėmis institucijomis. Taigi pirmiausia, mes turime galvoti, kokiu reformų reikia, kad būtų sukurta valstybė ir kad būtų atkurta paslaugų, bazinių paslaugų tiekimo sistema. Kaip jau sakiau, mes nekalbame apie intervencijas tik per vyriausybę, nes šiandienos vyriausybė, kaip jūs jau daug kartų pabrėžėte, E, nėra pajėgi veikti. Taigi mes palaikome ryšį su visomis e, der tinkamomis organizacijomis, jungtinių tautų tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Valstybė tampa tiesioginė tarpininkė. Jūs visi kalbėjote, kad valstybės gebėjimai yra labai riboti. Mes su tuo visiškai sutinkame ir kaip ką tik buvo pasakyta, jungtinės tautos, pasaulio bankas, ES yra pagrindiniai donorai valstybėje. Mes uh, matome, kad daug ženklių pastangų yra dedama, kad būtų užtikrintas valstybės funkcionavimas. Ar mes kalbėtume apie finansų ministeriją, apie kultūros ar apie komunikacijos ministerijas, visos jos deda labai daug pastangų sukurti ir valstybę ir sustiprinti ją ir užtikrinti, e, kad šiandien e, ji turėtų gebėjimų pradėti valdyti savo teritoriją, kad vyriausybė būtų pajėgi tą daryti. Taigi nesuprantame, kad reikia dirbti dar valstybės ištisose zonose, kurios yra nesutvarkytos, kurios yra neprisiekiamos. Ir šiandien, kai kalbam apie mūsų veiksmus, suprantame, kad mes patys e, e, žinome, kad nevyriausybinės organizacijos humanitarnės pagalbos iki tam tikrų valstybės zonų negali pasiekti. E, saugumo problemos yra rimčiausios. Taigi pirmiausia, turim kalbėti apie valstybės sugrįžimą, apie vyriausybės pajėgumo atkūrimą visoje valstybėje. Ir be abejo, mes e, stengsimės uh, tame procese padėti. Uh, kalbame apie prioritetinės strateginės intervencijas. Uh, valstybė iš raudonos kategorijos perėjo iš pradžių geltoną, paskui žalę ir dabar jau mes galėtume e, tą valstybę išanalizuoti ir suprasti, kuriuose jos vietose reikia labiausia pagalbos, kur humanitarniai parama yra būtiniausia, e, nes būtent teikdami humanitarnę pagalbą mes galėsime pasirūpinti, kad atsigautų jos ekonomika, jos ūkis Ir tokiu būdu mes galėsime užtikrinti vienokį ir kitokį tos valstybės saugumą. Ačiū. Labai trumpai kalbame apie priimtinumo problemą. Mano kolegė ką tik e, kalbėjo apie Centrinės Afrikos Respublikos problemas šiuo požiūriu. Porą žodžių pasakysiu. Viena vertus taip, yra labai daug humanitarnių organizacijų, E, kurios negali prieiti prie vienos ar kitos valstybės zonos, nes e, tam tikros visuomenės grupės yra net ginkluotos grupės, kurios jų neprisileidžia. Jos turi pirmiausia paaiškinti, kad jų pagalba yra humanitarnė. Tik humanitarniais sumetimais vadovaujantis, bešališkai ta pagalba yra teikiama. Jokių būdų tos organizacijos turi rodyti, kad nėra susijusios su Minuska ar su kariuomenė. Tai yra labai rimtas darbas ir daugelis organizacijų labai daug laiko ir pastangų tam turi skirti. Taigi mes turim kalbėti apie tai, kad patys gyventojai prisileistų humanitarnę pagalbą. Vis tik tai dar yra labai didelė dalis valstybės, kurioje ta problema išlieka aktuali. E, kitas dalykas, ir mano kolega mano apie tai kalbės, kalbama apie vyriausybę Centrinė Afrikos Respublikoje jo santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nevyriausybinės organizacijos iki šiol lieka dažnai tarsi išstumtos į šalį ir negali e, dirbti per tarptautinės organizacijas. Vėlgi, kaip jau sakiau, tai yra susiję su priimtinumo problema ir tarptautinis faktorius dar turi labai įsitvirtinti toje valstybėje. Palabra, Labai ačiū. O dabar aš suteiksiu žodį Nažat Klodžty, kuris yra jungtinių tautų daugia dimensinės Afrikos civilizacijos atstovė. Ačiū. E, kai paskutinė kalbi pranašumas yra tas, kad viskas jau pasakyta ir man reikia nebedaug ką pridurti. Aš galiu pasakyti, kad nevyriausybinės organizacijos atlieka pagrindinį vaidmenį, kolektyvinį darbą atlieka Centrinė Afrikos Respublikoje, kad ji išbristų iš dabartinės padėties. Uh, Aš stebėjau visus kalbėtojus ir e, padariau savo tokią išvadą. Galų gale jungtinės tautos ir Europos Sąjunga uh, Abi organizacijos gali sėdėti prie vieno stalo ir iš tiesų tikėti integraciją. Aš manau, kad pirmiausia apie tai turim kalbėti. Tai yra labai svarbus elementas. Šiandien, kai kalbam apie dabartinę konjunktūrą, kai suprantam, kokia yra Centrinės Afrikos Respublika, mes turime galvoti apie integravimo galimybės. Junktinės tautos kalba apie tai, kad vienas žmogus atstovauja tris skirtingas funkcijas. Uh, Ir ES greičiau yra daugiau atstovų, kurie atlieka daugiau funkcijų. Kodėl aš dabar apie tai kalbu? Šiandien CAR e, negali viena atkurti valstybės. Ji viena tų problemų neišspręs. Teisingumo problemų ji viena pati neišspręs. Lygiai taip pat ji negali pasirašytų sutarčių viena pati pradėti įgyvendinti, nes problemų yra nepaprastai daug. Ji negali viena pati pastatyti tiltų ar išspręsti infrastruktūros problemų, dėl to problemos netinks. Lygiai taip pat ji negali biudžetinių problemų išspręsti, nes šiandien mes matome, kad CAR e, perėjo kelis smurto ciklus, kelis konflikto ciklus ir ji jos gyventojai yra nepaprastai įtakoti e, to smurtų smurtų ciklo. Lygiai tą patį galim pasakyti apie politikus, apie sprendimų prieimėjus, savivaldybių veikėjus. Ir tos pagalbos teikėjus, kurie dirba Centrinė Afrikos Respublika, jie irgi išgyveno tą smurtą. Tai yra svarbus kontekstinis elementas, kurio reikia nepamiršti. Humanitarinė pagalba. Aš labai norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti uh, ES už solidarumą, kurį visuomet pademonstravo Centrinės Afrikos Respublikos atžvilgių. Labai svarbu tą prisiminti. Europiečių dosnumas e, visuomet jautėsi Centrinės Afrikos Respublikos atveju humanitarinių lygmenių, plėtros, e, vystomosios pagalbos lygmenių, saugumo lygmenių, politinio dialogo lygmenių. Ir būtent dėl to, kad ES visuomet buvo aktyvi, kas kartai reikėdavo pagalbos ES sureaguodavo, ji yra laikoma labai svarbių elementų, labai įtakinga organizacija. Ir mes per ES galime eiti tą kryptimi, kuri iš tiesų atneš naudos Centrinės Afrikos Respublikai, kuri pasitarnaus tos valstybės e, gebėjimui išeiti iš krizės. E, Kasgi gali pasakyti dėl valstybės atkūrimo? Aš sutinku su jumis, kad daugiausia mes turim kalbėti nebe, ne apie atkūrimą, bet apie įkūrimą, nes iš esmės nėra ko atkurti. Bet e, Centrinė Afrikos Respublika yra vienas dalykas, kurį galima atkurti. Tai yra pasitikėjimas. Nebūtinai visuomenė, nebūtinai valstybė ar valstybės uh, paslaugomis. Uh, Reikia, kad būtų pasitikima valstybės ateitimi, valstybės egzistavimu, priklausimu tai valstybei. Centrinės Afrikos žmonės turi suvokti, kad jų laukia vienokia ir kitokia ateitis. Tai yra labai svarbus mūsų metodikos Centrinė Afrikos Respublikoje elementas. Mes kaip partneriai arba donorai turime aiškiai žinoti, ką reikia padaryti. Ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl. Vienas dalykas. Mūsų piliečiai skirtingose valstybėse narise. Kaip jie įsivaizduoja, kaip jie jaučia valstybės egzistavimą. Žinoma, valstybės koncepcionalizavimas šioje salėje turbūt nėra toks pat, koks eilinių piliečių tarpe yra. Jeigu eilinio žmogaus gatvėje paklausumėt, kas yra valstybė, jie sakys, e, kad valstybė turi mane apsaugoti nuo galimų išpolių. Valstybė e, turi užtikrinti policijos pagalbą man, jeigu reikia, teisėjų pagalbą, jeigu man reikės. Jeigu aš esu motina ar tėvas, tai aš e, tikiuosi, kad valstybė padės man mano vaikų problemas išspręsti, kad mano vaikai galės eiti į mokyklą ir kad valstybė pasirūpins tų vaikų geresnė ateitimi. Taip pat žmogus pasakys, kad valstybė yra ta instancija, kuri pasirūpina, e, kad, e, manimi, kad aš sulaušiu pagalbą susirgęs. Taip mūsų piliečiai mato valstybė. Centrinės Afrikos Respublikoje tokių dalykų nėra, tai yra baziniai dalykai. Tai yra pamatinės žmogaus teisės, būtent jos yra susijusios su valstybės įsivaizdavimu. Tai yra bazinės paslaugos. Na, o šiandien, kaip jau Karlas sakė, e, nepaprastai daug darbo Centrinės Afrikos Respublikoje reikia e, nuveikti, kad būtų uh, realybė pakeista. Labai daug euforijos iš pradžių girdėjome po rinkimų ir tai buvo pagrysta. Visi galėtumėm turbūt sakyti, nerizikuodami, e, kad e, politiškai nekorektiškai elgsimės, kad išrinktasis prezidentas yra vienas iš nedaugelio Afrikoje, kuris yra iš tiesų demokratiškai išrinktas ir čia dabar valstybė yra tikra, vyriausybė yra tikrai teisėta. Ir e, galime pasakyti, kad čia valstybė yra jaučiamas institucijų atsiradimo uh, reiškinys, e, kuris ne visur egzistuoja. 2016 m. rugsėjo mėnesį buvo vyriausybės sukurti pagrindiniai e, krizės veikimo elementai. Tačiau kita vertus, e, ne visuomet vyriausybė vadovavosi tomis hipotezėmis, kokių žmonės tikėjosi. 16 metų CAR nėra tokia pati, kokia yra dabar, 17 metais. Smurto sumažėjo dėl aiškių priežasčių. Smurtas kitaip dabar yra vertinamas. Mes aiškiai suvokiame, kad yra strategija, kuri e, pagrįsta tuo, kad e, nereikia suteikti šansų e, CAR sugrįžti prie smurto. Visos mūsų strategijos, visi mūsų planai reikalauja, kad E, suvoktume, jog Centrinė Afrikos Respublika yra daugiau chaosų suinteresuotų žmonių, negu tokių, kurie nori, kad ta valstybė išbristų iš tos painiavos. Todėl e, negalim tikėtis, kad per savaitę ar per metus valstybės autoritetas bus atkurtas. Tai yra neįmanoma. Tu tai, aš tą sakau ir aš jaučiuosi atsakinga už savo žodžius Iš tikiuosi, kad e, kiti man irgi pritars, kad aš ne viena taip mastau. Šiandien turi būti realist, turim būti realistai. Ir aš norėčiau pasakyti, sugrįžti prie to, ką mano kolegos sakė. Ką mes iš tiesų galime padaryti? Nes yra zonų Centrinė Afrikos Respublika, ar mes nieko negalime padaryti. Yra tokių zonų, kurios yra absoliučiai kontroliuojamas ginkluotų grupuočių. Taip ir anksčiau buvo, tik tai dabar uh, E, atsirado tarp jų konkurencija, o konkurencija, kaip žinote, išjudina ginkluotus judėjimus, šiuo atveju tie judėjimai yra labai negatyvus. Taigi, turime daug kriterijų, ką mes galime, ką mes privalome padaryti. Kai, nega, kai galime kažką padaryti, tai galime rinktis tarp ko ką daryti. Labai svarbu teisingai pasirinkti. Būtent e, tokioje atmosferoje mes turime dirbti, ieškoti kažkokio E, kažkokių koncepcijų, kažkokių elgesio modelių, kaip turi elgtis ES, kaip turi jungtis jungtinės tautos, kaip spausti vyriausybę, kad e, būtų rastas tas žemėlapis, e, išeitis kuri pasakytų, kad valstybėje atsiras pagaliau žaliųjų zonų, geltonųjų zonų. Žaliuose zonose galima daug ką padaryti, geltosiuose zonose jau mažiau ką galima, reikia elgtis labai atsargiai. Ir yra toje valstybėje raudonų zonų, kuriuose visi partneriai, visos tarptautinės bendruomenės turi suprasti, nieko neįmanoma kol kas padaryti esams dabartinėms aplinkybėms. Turime taikstytis su padariniais ir tuos padarinius valdyti. Padariniai kartais bus e, humanitarinio pobūdžio Bet jeigu mes negalvosim integruotai apie tą valstybę ir atsiras padarinių, kurie e, įtakos vieną ar kitą sudėdamą valstybės dalį, tai turime galvoti, kaip su tais padariniais e, susidoroti. Tai gali būti intervencijos, finansinės, e, karinės ar kitokios. Kaip jau buvo pasakyta, mes turim galvoti apie valstybės specifiką. Antras dalykas. Turime iš tiesų išspręsti gyventojų pažeidžiamumo problemą. Mes visi žinome, kad taikinimo priemonės to nepasieksim, nes taikinimas taika, stabilizacija Centrinė Afrikos Respublikoje iš išorės neteis, iš užsienio neteis. Uh, užsienis gali tik sabotuoti uh, tokį dalyką. Tok tokie dalykai kaip taika ir saugumas gali atsirasti tik iš Centrinės Afrikos Respublikos vidaus, iš vidaus pajėgų. Tie žmonės turi suvokti, kad reikia pradėti tarpusavį taikstytis patys. Tai yra pagrindinis uh, taikinimo uh, aspektas, apie kurį privalome galvoti. Kitas dalykas, galvokime apie tai, kad 600 tūkstančių žmonių yra išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų. Nuo 2013 metų mes bandome tik tai uh, E, mažas žaizdelės užgydyti, kosmetinės priemonės pritaikyti, bet mes nieko negalime padaryti. Mes sukuriam kažkokią stovyklą, ta stovykla vėl yra užsipuolama ir ką? Ir tada toje stovykloje e, jie iš tos stovyklos bus perkelti į kitą, ir ta kita bus užpilta, į trečią bus perkelti, ir vėl tie žmonės bus užpulti. Taigi žmonės yra pažeidžiami. Ir būtent tas pažeidžiamumas, ką sukuria? Sukuria pykti. Pyktis atsiranda uh, kartu su susinervinimu, su neapykanta. Kaip jūs norite tokiems jausmams dominuojant kalbėti apie nacionalinį susitaikymą? Reikia, kad mes savo veiklą sutelktume į ilgalaikius sprendimus, kad tie žmonės išvaryti iš namų nebebūtų tokie pažeidžiami, kaip kad yra dabar. Tam, aišku, pirmiausia reikia pinigų. Humanitarnė pagalba niekada nebuvo ir nebus sprendimas. Todėl mes turime iškart galvoti apie vystomąją pagalbą. Tai yra neatsiejamai sprendimo dalis. Vystomoji pagalba yra pagrindinis prioritetas. Ir visuomet turime suprasti, kad vystomoji pagalba gali tik papildyti susitaikinimą. Tai yra stabilizacijos bazė. Jūs visi kalbėjote apie teisingumą. Taip, teisingumas yra pamatinis. Uh, E, tai yra susiję ir su laikinuoju teisingumu. Supraskime, kad e, staiga per naktį neatsiras gražiai funkcionuojanti teismų sistema. Todėl ir šiuo lygmeniu e, dabar jau matome, kad yra padaryta pažangos. Ir šiuo lygmeniu galiu pasakyti, esame girdėję nemažai kritikos apie veiksmingumą, neveiksmingumą, prezidento veiksmų naudingumą. Bet galiu pasakyti, kad santykiai su prezidentu ir tai, ką jisai yra padaręs, suteikia Centriniai Afrikos Respublikai geriausią išgyvenimo šansą. Tai yra tas prezidentas, vienintelis Pietų Afrikos prezident, Centrinės Afrikos prezidentas, kuris turi labai aiškę poziciją prieš visuotinę amnestiją. Jeigu šiandien ir toliau e, vyraus nebaudžiamumas, niekad negalėsim nuginkluoti tų žmonių, nes dabar jie vienas kitam keršyje pasičiupia mečetę ar ginklą. Tik taip e, dabar tie žmonės gyvena. Mes turim eiti visiškai priešingą kryptimį, mes turim kalbėti apie laikiną teisingumą, apie institucinį teisingumą. Saugumo sektoriaus reforma. Taip, šiuo lygmeniu yra užtikrintas puikus bendradarbiavimas tarp ES ir Minuska bei PNUT Tai yra keletas e, dėrybinių pusių. Ir taip pat yra užtikrinta, kad nacionaliniai gynybos planai galiausiai bus suderinti, pasirašyti, yra išsikelti aiškus tikslai. Ir lygiai taip pat turime suprasti, kad policijos stiprinimas ir saugumo pajėgų dislokavimo planas e, jau yra numatyti ir patvirtinti. Tai yra viena iš sutarčių, kuri rodo, kad kiekvien, kiekvienas, kiekviena prefektūra turi bent po 20 policininkų ir žandarų. Mes suprantame, kad kol kas visur jų e, dislokuoti negalime. Nulinės tolerancijos politika turi būti pritaikyta. Tai yra nebejotina. Dar tris dalykus norėčiau priminti. Ir aš jokių būdų nenoriu pateisinti to, kas yra padaryta. Deja, Centrinės Afrikos Respublika e, Mes e, žinome, kad e, taikos palaikymas veikia per taikos palaikymo paėgas ir ne per nevyriausybinės organizacijas. Ir jeigu mes kalbame apie nulinę toleranciją, tai mes turim absoliučiai visiems tą taikyti. Ir jeigu imamasi kokių priemonių, tai absoliučiai visiems, kurie tą nulinės tolerancijos politiką pažeidžia, jos turi būti taikomos. Ir veiksmų turi būti imamasi nedelsin. Bet aš prašau vieno dalyko nereikia pamiršti, kad taikos palaikytojai šiandien apsaugo e, piliečius, gyventojus. Būtent taikos palaikymo pajėgos išvengia, užkerta kelią skerdynėms. Jie rizikuoja savo gyvybę, kad apsaugotų tos valstybės stabilizaciją ir taiką. Taigi taip, e, galime kalbėti, kad bandome, bet nepamirškime, kad reikia kalbėti ir apie tai, kas yra tie taikos palaikytojai. Jų tikslas yra apsaugoti taiką ir jie e, nori, jie suteikia taikos šansą Centrinės Afrikos Respublikai. Minuska, y por supuesto. Ačiū. Minusko atstovai. Dėkuoju visiems komiteto taip pat nariams, taip pat e, visiems kolegoms, kurie išsakė informaciją tema, apie kurią gauname nepakankamai daug informacijos. Skelbiu posėdžio pabaigą. Susitiksime vėl Strasbūrė spalio 23 dieną.